pirmadienį, kaip žinia, daug kas negalėjo atskristi, nes lėktuvų tvarkarašiai buvo pakeisti ir be to yra daug problemų oro erdvėje bendrai. Bet vis tik mes turim dirbti ir priimame darbo tvarkę dabar. Norėčiau pasakyti, kad e, balsuosime e, šiandien, tačiau programa bus pakeista nes e, ponė Teokarus, Elenė Teokarus e, nėra atėjusi, todėl dėl jos pranešimo nebalsuosime, perkelsime į birželio mėnesį. Dar į darbo atvarkę įtrauktas vienas papildomas posėdis. Po gegužės ketvirtos dienos koordinatorių posėdžio paaiškėjo, kad turėsime renkti nuomonę dėl naujų komitologijos taisyklių. Šį pranešimą rengė Jūri komitetas. Ir žiūrėsime, kontrolė, kokius kontrolės įgaliojimus turi komitetai. E, iš Jūri komiteto Josefas Zair yra atsakingas už tai. Todėl, e, jeigu jūs nieko prieš, norėčiau šį klausimą įtraukti į šio posėdžio darbo atvarkę ir aptarti jį prieš pradedant balsavimą. Ar kas nors norėtų išreikšti komentarų ar paprieštarauti darbo atvirkiai su pakeitimais? Jeigu ne, tada teigiame, kad jį priimta. Vienas pirmininko pranešimas. Mūsų komiteto delegacija vyks į Palestiną. Tačiau iškilo sunkumų, todėl aš norėčiau paraginti koordinatorius ir kitus, kurie e, bus delegacijoje, kad jie pasiliktų po posėdžio, ponė Kertų, Zanikį, Štraifler ir vėl turėtų likti po posėdžio pasitarti. Iš Europos komisijos e, pranešimų neturim, klausimų, klausimų valandai irgi nėra. Todėl iš karto periname prie Europos investicijų banko įgaliojimų. Tai tema, kuri mūsų žmonėms gana aktuali. Kalbame apie žmonės su negale ir pagalba besvysančiam šalims. Neretai žmonės šią temą traktuoja kaip neipatingai svarbę, bet pasikeitus šiomis nuomonėmis, pasikeitus nuomonėmis tą temą, mes susitiksime su Tarptautinė neįgalių ir plėtros konsorciumo atstovų, atstovė tiksliau, ponė Alas. Ir susitiksime taip pat su Europos komisijos atstovu. Pone Padman, suteikiu žodžiu jums septyniom minutėm. Labai ačiū. Gerbiama ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš atstovauju e, tarptautinį neįgalumo plėtros konsorciumą, e, kurį įeina 23 organizacijos atstovaujančios neįgaliųjų organizacijas ir e, nevyriausybinės organizacijas neįgalumo ir pagalbos besisinčiam šalims rytyje. Visų pirma, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad man buvo suteikta galimybė dalyvauti šiame posėdėje ir norėčiau pasveikinti Jūs su, su tuo, kad pasirašėte e, Junktinių tautų konvenciją dėl neįgalių žmonių teisių. Visos 27 ES valstybės narės dabar ta yra tos konvencijos šalys. E, mūsų organizacija stengiasi susijęti neįgalumą ir besvysimą pagalbą besisančiom šalims ir stengiasi padėti visoms suinteresuotoms pusėms. Neįgalumas nėra e, kažkoks išskirtinis dalykas, tai yra tiesiog žmonių įvairovės dalis. Neįgalumas dažniausiai išplaukia iš skurdo, o skurdas neretai būna e, neatsiejama neįgalumo dalis. Todėl turime suprasti, kad neįgalių žmonių teisės yra žmogaus teisės. Kaip jungtinių tautų generalinis sekretorius yra pasakęs, neįgalumas yra tyli krizė. Taigi, kas vyksta pasaulyje? neįgalų žmonės be jokio pagrindo yra išstumiami iš valstybių raidos proceso. Galvant apie tūkstantmečio plėtros tikslus, turime suprasti, kad tam, kad juos pasiektume 2015 metais, turime įtraukti žmonės su negale. Be jų tūkstantmečio plėtros tikslų neįgyvendinsime, nes 20 procentų skurde gyvenančių žmonių yra neįgalus. Mėlėjai parlamentarai, jūs atstovaujate dešimtadalį žmonijos e, kenčiančios nuo vienos ar kitos negalios. Todėl tūkstantmečio plėtros pagrindinis tikslas yra kova su skurdu, kuris negali išnykti, jeigu neįgalėjai žmonės nebus įtraukti į skurdo mažinimo programas ir atitinkamas politikos kryptis. Turime kalbėti apie visuomenės švietimą. Trečdalis neįgalių vaikų negali e, lankyti mokyklų. Pažvelkime į pasaulio žmonių raidos, visuomenės raidos stebėjimo ataskaitą ir pamatysime, kad 3 procentai neįgalių žmonių yra tik tai raštingi, o tarp moterų tik vienas procentas yra raštingos. Kad pasiektume e, to svarbaus tikslo užtikrinti visapusišką švietimą e, visuomeniai, turime įtraukti, integruoti neįgaliuosius vaikus. Šiandien esame, turime rankose konvenciją, kurioje kalbama apie e, integruojančią raidą visuomenių. Pažvelkime į ketvirto straipsnio trečiąjį punktą, kuriame kalbama apie konsultavimąsi, dalyvavimą ir neįgaliųjų žmonių įtraukimą į visas vystomosios politikos programas. 11 straipsnėje yra kalbama apie humanitarnę pagalbą ir e, aplinkybę susidarančias dėl neįprasinių situacijų, krizinių situacijų. Kalbama apie tai, kaip turi būti elgiamasi su neįgaliais žmonėmis. 13 straipsnio antroje dalyje yra kalbama apie e, tarptautinį bendradarbiavimą. Tūkstantmečio plėtros tikslų nepasieksime, jeigu neįtrauksime neįgaliųjų žmonių į tarptautinį bendradarbiavimą. Taigi džiaugiamės ir esame dėkingi Jums už tai, kad e, labiausiai padedate besivystančiams šalims. Norėtume Jums parekomenduoti keletą dalykų. Turėtumėte pagalvoti apie tai, kad neįgalumas turi būti įtrauktas į absoliučiai visas politikos rytis, turi būti nustatytos aiškios gairės. E, reikėtų įvairiapusiškai vertinti neįgaliųjų žmonių problemas ir stengtis įtraukti neįgaliuosius žmonės į valstybių raidą. E, rugsėjo mėnesį įvyks jungtinių tautų vadovų susitikimas dėl tūkstantmečio plėtros tikslų. Ten bus kalbama apie integruotą valstybių raidą ir galimybės pasiekti tūkstantmečio plėtros tikslų, bet jeigu neįtrauksime neįgaliųjų, tai nieko nebus įmanoma padaryti. Taigi svarbu, kad tokie žmonės dalyvautų visuose procesuose siekiant tūkstantmečio plėtros tikslų. Reikėtų pagalvoti, kaip uh, užmėgsti dialogą su uh, valstybėmis partnerėmis, uh, nei negalios požiūrių, kaip e, padėti visoms šalims ratifikuoti neįgalių žmonių konvenciją ir papildomai protokolą. Taigi dar kartą dėkoju Jums už tai, kad suteikėte man galimybę dalyvauti šiame posėdėje ir kalbėti šią temą. Nieko nepasieksime besivystomojo e, politikoje, jeigu neįtrauksime žmonių su negale. Ačiū. Dabar noriu suteikti žodį poniai Anai Delais. Septynės minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Darbus Europos parlamento plėtros komiteto nariai. ONSA vardu ir savo vardu noriu padėkoti Jums už galimybę pristatyti mūsų darbus tarptautinio bendradarbiavimo plėtros srityje. Ir kartu su nacionalinė neregių asociacija Ispanijoje. Mes esame pagrindinė organizacija vienijanti visas kitas organizacijas, kurių nariai yra iš dalies arba visiški neregiai. Dabar turime apie 70 tūkstančių narių, kurie nemokamai naudojasi mūsų paslaugomis. Mūsų tikslas įtraukti neregius ir iš dalies pažeistos regos asmenys į visas gyvenimo veiklos sritis - švietimą, užimtumą, rehabilitaciją, komunikacijas, kultūrą ir taip toliau. Mūsų fondas buvo įsteigtas 88 metais ir skirtas visiems, kurie turi sutrikusios regos problemų. Dabartiniu metu mes vienėme 4 milijonų ir pagrindinės veiklos rytis yra profesinis mokymas, užimtumo skatinimas ir universalus prieinamumas. 98 metais Tiesdami socialinio darbą mes ėmėmės kitų tikslų, tai yra apginti neregių ir iš dalies pažeistos regos žmonių teisės. Dabar FAL veikia 19 savo šalių narių, kuriuose yra kalbama ispanų ar portugalų kalbomis Pietų Amerikos kontinente. Veikiame trijose pagrindinėse sritise ir tai yra mokymo įtrauktis, kurie siekiama užtikrinti galimybės pasinaudoti teisę į mokslą. Ir visi neregiai vaikai Lotynų Amerikoje iki 2050 metų turėtų gauti profesinį mokymą ir tai padėtų jiems geriau įsidarbinti darbo rinkoje. Turiu galvoje Latino Amerikos šalių darbo rinkas. Yra trys principai, kuriais vadovaujame šiuo atveju. Pirmiausia, neregių apsisprendimas. Patys šie žmonės turi nutarti, ko nori pasiekti gyvenime. Toliau bendra atsakomybė su vietos valdžia, pirmiausia su savivaldos institucijomis. Tai būtina tam, kad užkirstume kelią žmonių su negale diskriminacija. Ir trečias principas - tai yra tvarus projektai. O tai reiškia, kad įgyvendinus projektą nebūtų pamiršta apie jį, reikėtų tęsti darbą to projekto ribose. Tai ypač svarbu, galvojant apie kaimo vietovių vaikų neregių galimybę eiti į mokyklą. Ir tam mes aprūpiname juos nemokamai reikalinga mokomajam džega. Toliau organizuojame profesinį mokymą suaugusiems ir taip pat profesinį orientavimą. Nes pagrindinė problema ir šiuo metu yra ta, kad daugelis suaugusių neregių ar iš dalies pažįstos regos žmonių neranda darbo, nes kažkada vaikystėje negavo tinkamo išsilavinimo. Todėl mes bandome ne tik tai jiems renkti įvairius mokymų kursus, bet taip pat ir padedame užsimti verslu bandydami pritaikyti kitą vertus ir darbo vietas kuriuose įsidarbina tokie žmonės, nes pavyzdžiui, jiems reikalinga tam tikra specifinė įranga viena ar kitai operacijai atlikti. Daugelis institucijų, su kuriomis dirbame, nėra tiesiogiai susijusios su FOAL organizacija, bet mums padeda. Ir galiausiai norėčiau paminėti jungtinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale teisų. 32 straipsnėje kalbama apie tarptautinio bendradarbiavimo plėtotę. Ir nebejotinai tai yra ta politikos rytis, kurią plėtoti skatina Europos Sąjunga. Be to, norėčiau pasakyti keletą žodžių ir apie europinės institucijas. Man regis, europinės institucijos turėtų atsižvelgti į jungtinių tautų konvencijos 32 straipsnį. Ir tai reiškia, kad požiūris turi būti dviejopas. Pirmiausia, įtraukti neregių ir žmonių su negale problemas į e, darbą, kitas dalykas suteikti jiems galimybės veikti. Tai yra esminiai dalykai. Ir labai svarbu, kad nebūtų pradėta vadovautas labdaros teikimo principų arba tiesiog medicinių paslaugų teikimo principų. Ne, mes turėtume tokius modelius keisti kitomis sistemomis, grindžiamomis žmogaus teisėmis ir užtikrinančios galimybę šiems neįgaliesiams įsilieti į visuomenę. Kitas dalykas Reikia pastebėti, kad negale nesuvienodina žmonių ir, aišku, poreikiai žmonių taip pat yra skirtingi. Todėl reikia pirmiausia atsižvelgti į tuos, į tų žmonių poreikius, kurie, kurių negale yra labai rimta. Dar vienas dalykas - vyrų moterų lygybės principo įtraukimas į visas programas. Neįgalios moteris daug dažniau ir įvairiau yra diskriminuojamos negu vyrai. Todėl prieinamumas, absoliutus prieinamumas turi būti užtikrinamas ir turime dirbti šioje srityje. Yra europinės institucijos, kurios turėtų prisimti įsipareigojimus, skatinti tokių žmonių integravimą. Bet visas tas darbas nueis niekais, jeigu nebus skiriamas tinkamos lėšų sumos. Dar vienas principas yra svarbus, kad ba, galvojant apie neįgaliuosius, reikia įtraukti juos į šį darbą, nes jie patys turi prisimti atsakomybę už savo likimą. Galiausiai, net kai Net jei viena ar kita valstybė nėra ratifikavusi šios jungtinių tautų konvencijos, net jei ES taip pat nėra oficialiai ratifikavusi šios esminės konvencijos, tai nereiškia, kad galime ignoruoti straipsnį, kurį aš minėjau, o tai yra 32 straipsnis ir tikrai reikalinga šios konvencijos principus įgyvendinti. Europinės institucijos turėtų vadovautis ta sistema, kuri <clears throat> sukurta konvencijos pagalba ir kuri užtikrina neįgaliųjų asmenų teisų apsaugą. Ir turime galvoje visus žmonės su negaliai, skaitant ir tuos, kurie kenčia nuo tokios negalės kaip aš. Ačiū. Dėkoju suteiksime žodį dabar komisijos atstovui. Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai komiteto nariai. Džiaugiuosi turėdamas galimybę sureaguoti į tuos klausimus, kuriuos išdėstė IDDC atstovė ir pakalbėti apie neįgaliųjų žmonių ir vystimosi politikos sąveiką. Iš tikrųjų, ES prisijungė prie e, Junktinių tautų dokumento tik tai 2009 metais. Dabar Junktinių tautų konvencija dėl žmonių su negale teisių bus e, privaloma visoje ES teritorijoje ir valstybės narės turės atitinkamai priderinti savo teisės aktus. Konvencija nustato labai aišku savo veikimo mechanizmą, visų suinteresuotų grupių prievalės Tame tarpe numato ir paramą besivystančiom šalims bei neįgalių žmonių teisų užtikrinimą. Komisija siekdama to veiks dviem kryptim. Visų pirma, bus e, remiamos specifinės programos neįgaliesiems ir antra vertus, e, neįgaliųjų e, reikalai bus stengiamasi įtraukti į visas kitas politikos rytis. Nuo 2009 metų jau finansuojami apie 3000 projektų, kurie yra skirti vien tik tai arba daugiausia žmonėms su negale. Čia kalbame apie 69 procentus žmonių įvairiuose besivystančiose valstybėse yra apie maždaug 170 milijonų eurų biudžetą. Savame suprantame, kad svarbus elementas čia yra užtikrinti žmonių su negale socialinę įtrauką. Dauguma tų projektų yra finansuojama iš teminių biudžeto eilučių. E, konkrečiai Europos e, žmogaus teisų iniciatyvos biudžeto eilutės ir biudžeto eilutės skirtos vietos ir regionų valdžiai paremti. Yra tam tikrų mažesnių projektų, kur pagrindinė tikslinė grupė yra būtent žmonės su negale. Reikia pripažinti, kad e, iškyla tam tikrų sunkumų ES įgyvendinant savo įsipareigojimus ir konkrečiai, kai kalbama apie uh, saugos, sveikatos uh, klausimus, socialinės apsaugos priemonės, vakcinavimo uh, programas, e, programas skirtas kovai su živ ir AIDS. Kitaip sakant, kai kalbama ne vien tik tai parama žmonėms su negale, bet apie uh, tam tikras prevencinės programas. Apskritai kalbant apie šio elemento integravimą į e, vystamojo bendarbiavimo programas, tai nors e, neįgaliųjų reikalai e, nėra atskirai išskirti tarp mūsų programų skirtų žmonių teisų paramai, tai sukelia tam tikrų sunkumų finansuojant atitinkamas programas. Antras dalykas, mums reikia keisti e, vystamosios pagalbos sklaidos formas. Vis sunkiau ir sunkiau yra paskirti atskiras pinigų sumas būtent žmonėms su negale. Tai pasakytina ir Kai kalbame apie darbą mūsų partnerių šalyse, čia iškyla problemų su pirkimais, e, tai yra susijęs su skirtingomis teisinėmis nuostatomis. Na ir paskui yra atsekamumo klausimas. OECD statistinėje sistemoje yra numatytas tam tikras kodas, pagal kurį galima atsekti programas ir veiksmus, kurie yra skirti paremti žmonės su negale. Kol kas mes tokios sistemos neturime ir todėl sunku mums dabar ir atsekti, kur ir kiek yra būtent yra išleista šiems tikslams. Pabaigoje paminėsiu tris iniciatyvas, kurios turėtų būti paskelbtos per ateinančias savaitės ar mėnesius. Ketiname parengti studiją apie negalę ir e, vystamai bendradarbiavimą, apibendrinti iki šiol vykdytas programas ir tai, ką dabar reikėtų padaryti prisiderinant prie Junktinių tautų konvencijos. Tikimės, kad tokia studija padės mums geriau apsispręsti, kur reikėtų skirti finansavimą. Antra, komisija ketina atnaujinti savo gairias skirtas e, neįgaliesiems padėti ir e, vystamajam bendarbiavimui. Ir trečia, mes norime savo išorės delegacijoms e, padėti sukurti bendradarbiavimo tinklą su neįgaliųjų organizacijomis tose šalyse, delegacijose paskirsime vieną atsakingą žmogų, kuris koordinuos šią veiklą. Taigi, e, ponė pirmininkė, mes ir toliau tikimės gero bendradarbiavimo su IDDC, tarptautiniu neįgalių ir vystimasi konsorcijumu ir aš labai tikiuosi, kad ir Europos parlamentas mums padės išlaikyti teisingą kryptį šiame darbe. Dėkoju. Dabar žodis komiteto nariams. Gracias a los dos ponentes, que nos han. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau širdingai padėkoti abiems pranešėjams, kurie pristatė savo poziciją. Neįgaliųjų e, žmonių organizacijos koordinatorius ir atitinkamos Ispanijos organizacijos e, atstovas taip pat nusipelno mano padėkos. Ispanijos organizacija ONCE yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip reikia dirbti su e, tos ryties žmonėmis. Tačiau kartais jos veikimo principus yra sunku suprasti. Ir Ispanijoje ši nacionalinė asociacija suvaidino labai svarbu vaidmenį, ypač visuomenės švietimui. Labai daug techninių resursų ji turi, tačiau anksčiau Bet anksčiau ši organizacija dirbdavo daugiausia savanoriškų pagrindų. Ji yra prisidėjusi prie socialinės integracijos. Ypač tais laikais, kai e, neįgalius žmonės visuomenė sunkiai priimdavo. Be to, ONSI organizacija labai daug prisidėjo prie neįgaliųjų įdarbinimo galimybių gerinimo. Labai daug Ispanijos piliečių E, vienu ar metu, kitu metu savo gyvenime yra susidūrę su šia organizacija. Ir galiu pasakyti, kad ši organizacija, kad ir kaip keistai beskambėtų, padarė neįgaliuosius matomus Ispanijoje. Be to, Ji prisidėjo prie steigiamųjų sutarčių, kuriant visokiausius struktūrinius fondus e, rengimo. Ji padėjo parengti Europos socialinio fondo gairės. Dar norėčiau pridurti, kad kaip girdėjome iš atstovo, ši organizacija nėra tik tai vystamojo bendradarbiavimo vektorius. Tai yra e, aktyvi dalyvė, veikėja, donorė vis, vystimosi komiteto partnerė. Tai e, viena mūsų asociacijų institucija dirbanti bendradar, vystamo bendradarbiavimo labui, kaip ką tik girdėjome, net ir Lotynų Amerikoje. Be ONCE organizacijos norėčiau prisiminti ir tai, ką šiandien pirmasis kalbėtojas sakė. Ir prisiminkime, apie ką anksčiau šiame komitete kalbėdavome. Negale neretai yra susijusi su skurdu. Negalėjai neretai yra dvigubai skurdesni negu kiti žmonės. Mes ėmėmės labai daug veiksmų, kad sumažintume skurdą, kad pagerintume visuomenės sveikatą, prieigą prie mokyklų. Visa tai objektyviai sumažina neįgalumo mastus. Taip atsitinka todėl, kad arba žmonės tiesiog netampa neįgaliais, arba atsiranda galimybių neįgaliuosius žmonės e, paversti nepriklausomais visuomenėje. Todėl aš norėčiau visiškai parengti pasiūlymą, kuris yra įtrauktas į konvencijos 32 straipsnį, jo apie jį buvo kalbama. E, E, apie tai turėtume kalbu, kalbėti absoliučiai visuose visuomosios politikos srityje, e, srityse. Dabar norėčiau prisiminti, ką sakė Europos komisija. Man susidarė labai pozityvus įspūdis. Atrodo, kad komisija supranta, jog ji anksčiau nepakankamai aiškiai kalbėdavo šią temą, tačiau reikėtų imtis ryštingesnių veiksmų ateityje apibrėžiant e, esminius susitarimų tarp komisijos ir valstybių narių elementus, turėtume įrašyti labai aiškių nuostatų, kurių trūko 2005 metais. Tokiu būdu pasiektume pažangos srityje, kuri e, arba tema, kurią galėtume įvardinti kaip e, bendradarbiavimo valstybių vystimosi labui atsekamumas Komisijos atliktoje studijoje bandoma buvo tai išsiaiškinti. Mūsų de, ES delegacijos e, užsienio šalise e, taip pat buvo įpareigotos išsiaiškinti, ko reikia, kad bendradarbiavimas neįgalumo srityje vyktų. Paigdamas aš norėčiau paprašyti koordinatoriaus Pat Manabano ir Alos Pelajas kad jie išdėstytų savo nuomonę apie visapusišką Junktinių tautų konvencijos 32 straipsnio įgyvendinimą. Kitaip tariant, jūsų nuomonė, kaip šis straipsnis galėtų e, padėti neįgaliesiems žmonėms, kaip E, jis leistų pagerinti kovą su negale ES e, vystomojo bendradarbiavimo politikoje. Ačiū, ponas Gerins. Merci, Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kalbantiesiems, kurie pradėjo šią diskusiją ir norėčiau pakalbėti ir apie komisiją bei jos užduotis. Šiuo metu yra pradėti vykdyti 300 projektų. Visą tai puiku, bet kyla keletas, gal sakyčiau, strateginio pobūdžio klausimų. Jūs turite valdžios institucijas, nevyriausybinės organizacijas, kurie yra įsitraukę į šį darbą, yra jungtinių tautų programos ir pirmiausia galvoju apie tas programas, kurių buvo imtas iškart pasibaigus Vietnamo karui ir kuriomis bandom, bandyta spręsti neįgaliųjų problemas, nes jav kariškiai panaudojo, kaip žinote, ir cheminį ginklą ten Indokinijoje bet tos problemos neišdilo, nedingo ir po 40 metų jos egzistuoja ir dabar. Kitas dalykas, kad nepakanka vien tik tai pradėti programų įgyvendinimą. Reikia užtikrinti jų tasą, o tai reikalauja finansų. Ir čia galėtume prisiminti aplinkosaugoje naudojamą principą, kad moka už taršą teršėjas. Taigi galbūt reikėtų galvoti, kad už tam tikras programas, tam tikras programas turėtų finansuoti tie, dėl kurių tos problemos atsirado. Ką Jūs apie tai manote? Kitas dalykas. Ar būtų galima pasinaudoti labiau strateginių požiūrių? Jūs pats kalbėjote apie tai, kad reikalinga plėsti susitarimų dėl paramos iš biudžeto sąrašą. Kita vertus, kas iš tiesų analizuoja strateginių lygių, kokie yra reikalavimai. Turiu galvoje, kas ES yra atsakingas už strateginį planavimą ir atitinkamą darbą su ES valstybėmis narėmis. Nes dalyvaujant jungtinių tautų programuose reikalinga užtikrinti ir finansavimą. Finansavimas, be kita ko, turi būti užtikrinamas ne tik tai europinių lygių, bet taip pat ir kiekvienos valstybės narės nacionalinių lygių. Dar vienas dalykas, kad parama yra teikiama tarptautinės organizacijos. Todėl tai svarbus dalykas. Ačiū. Toliau ponas Padmanaban. Tikiuosi, jūs galėsite atsakyti į klausimus, kuriuos uždavė komiteto nariai. Kalbantysis kalbanys jungės mikrofoną. Kalbant apie 32 straipsnį dėl tarptautinio bendradarbiavimo, tai be jokios abejonės jis suteikia jums galimybę kalbėtis su valstybėmis partnerėmis ir aptarinėti visus e, finansavimo klausimus ir skatinti juos įtraukti neįgaliųjų klausimus į kitas politikos rytis. Iš esmės kalba eina apie tam tikrų barjerų panaikinimą. Ar tai būtų informacijos barjerai ar fiziniai barjerai. Jūsų sutartys e, tarpusavio Supratimo memorandumai turi turėti nuostatas dėl neįgaliųjų įtraukties. Taigi, remiantis 32 straipsnį Europos bendrijos gali bendradarbiauti su valstybėmis partnerėmis. Pone Pirais, gal jūs norėtumėte atsakyti? Dėkoju, ponė pirmininkė. Konvencijos 32 straipsnis. Jeigu jis a, turėtų būti įgyvendintas pilnai, tai reiktų atsižvelgti į platesnes visų žmonių teisės. Konvencijoje atsiranda kitose sutartyse nenuma, ne, neminam, neminima savoka, prieinamumo savoka. Mes taip pat turėtume susivokti, ką reiškia žmonės su negale. Ir šioje konvencijoje, pačioje pradžioje, tokia nuoroda yra pateikta atidžiau panagrinėję, pamatysime, kad e, iš socialinio ir ekonominio požiūrio taško žiūrint, žmogus su negale apibrėžiamas kaip žmogus, kuriam iškyla tam tikri barjerai, fiziniai ar kitokie. nelabai dažnai yra pateikiama statistika apie žmonių su negale situaciją įvairiose šalyse, bet jeigu taip atsitinka, mes e, paprastai nustembame pamatę, kiek daug tokių yra ir tada mums reikia klausti, o vis tik kokie barjerai jiems iškyla lyginant su kitais piliečiais. 32 straipsnis kaip tik apie tai ir kalba, jis kalba apie tam tikrą įsipareigojimą imtis teigiamų veiksmų, gyvendinti programas, kad galima būtų nugalėti tuos didžiulius sunkumus nuo pat pradžių. Tos problemos egzistuoja ir ES, geografinėje ES teritorijoje. Ir būtent Todėl reikia atsižvelgti į 32 straipsnį ir kalbant apie vietos vidaus politiką, skatinant e, tarptautinį bendradarbiavimą ir ES viduje, kad e, visas ES valstybės narės galėtų pasinaudoti šią konvenciją ir paskatinti kitus pasaulio regionus į tai atsižvelgti taip pat. Merci beaucoup. La parole pour conclure est à Monsieur Boisdan. Dėkoju. Pavaikės teiksiu žodį komisijos atstovui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie tuos klausimus, kuriuos uždavė parlamento nariai, visų pirma, dėl matomumo. Komisija nesmei pareiškė, kad ketina dar kant, kartą atnaujinti e, Europos 2005 metų konsensuso dokumentą. Čia dar kartą pabrėšime, kad bus atsižvelgta e, visa naujausia informacija, taip pat ir tai, kad įsigaliojo konvencija. Aš manau, kad tiek komisija, tiek valstybės narės būtent taip ir elgsis. E, Kita veiklos sritis e, yra e, tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo peržiūra. Šitam kontekste, kai kalbame apie kovą su skurdu, ar žmonės su negale nelieka nuo šalyje. Ar neatsitinka taip, kad jie du kartus yra nuskriausti mūsų valstybėse partnerėse. Taigi e, neįgalių žmonių teisės vėl turi būti pastumėtos į prioritetinę veik, e, veiksmų sritį. Na ir yra dar vienas sritis, kitaip sakant, e, žmogaus, pačių žmonių a, sukurtų a, žmonių su negale problemų sprendimas. Taip iš tikrųjų mes turime atsižvelgti į tuos dalykus ir savo vidaus politikoje. Ar tai būtų tada, kai kalbame apie toksinių atliekų eksportą, ar kitus dalykus. Visą tai gali daryti poveikį situacijai, žmonių negalės situacijai praeitie. Dabar dėl e, paramos formų. Yra tam tikras prieštaravimas ir neiškumas, kai kalbame apie e, paramą per projektus ir paramą per biudžetą. Jeigu vien pažiūrėsime į Europos e, vystimosi fondą ir pažiūrėsime, kas skiriama žmonėms su negale tenai, tai e, ko gero galima sakyti, kad e, pagal vienas nuostatas e, paramą galima būtų teikti tik tai euro, europinėms mokykloms. Tuo tarpu, jeigu partnerės valstybės, tokios kaip Tanzanija, sugebės pakeisti savo teisės aktus, tai tada pasinaudoti fondo lėšomis galės ir tų trečiųjų šalių mokyklos. Tiek trumpai ir norėjau pasakyti. Dar kartą pasakysiu, kad ir ateityje ketiname aktyviai dirbti šitoje srityje. Dabar šeštasis darbo tvarkės punktas Europos investicijų banko išorės veiksmai. Ką tik pateiktas pasiūlymas dėl Europos e, investicijų banko naujo mandato ir tai remiasi dviem straipsniais 2000. E, 212-209 e, straipsniais. Greta teisinio pagrindo labai svarbus e, pasiūlymo elementas yra pasiūlymas sustiprinti Europos investicijų banko gebėjimus paremti Europos vystimosi tikslus. E, dar daugiau, tos šalys, kurios patenka į banko išorės įgaliojimų sąrašą, yra daugiausia besivystančios šalys. Mūsų e, komitetas, e, rengdamas e, savo nuomonę šiuo klausimu, kreipėsi į kitus su tais reikalais susijusius komitetus, prašydamas jų nuomonės. Klausimas turėtų būti svarstamas plenarinė posėdėje kitą savaitę. Be to mūsų komitetas yra užsakęs atitinkamą studiją, kurią parengė profesorė Griffiths. Ir tarp savo dokumentų jūs turite tos studijos rezumį. Šiandieną turėtų pasisakyti du prelegentai. Dominik de Krajankur ir Giorgio Carsoni, kuris yra Europos komisijos atitinkamo generalinio direktorato departamento vadovas. Bet pirmiausia, suteiksiu žodį mūsų pranešėjai Europos investicijų fondo klausimų. Ačiū pirmininkė. Kolegos, vystikmosi komiteto prašymu Stephanie Griffith Jones parengė ataskaitą, kurioje yra įvertinamas galimas Europos investicijų banko vaidmuo, jo įgyventinant jo išorės mandatą. Išorės mandatas, kai žinia, apima Aziją, Latino Ameriką, Pietų Afriką, tačiau jis neapima AKR valstybių, kadangi jos EIB e, e įeina pagal kitą mandatą pa, dėl EDF. Stephanie Griffith Jones yra labai gerai žinoma ekonomistė, jos knyga yra paskelbta kartu su Stiglicu. E, aš manau, kad tai sako pakankamai daug e, apie jos kvalifikaciją, kuri yra labai gera. O ji atliko e, vertinimą. Savo ataskaitoje ji pabrėžė, kad valstybiniai bankai atlieka labai svarbu vaidmenį ir ypatingą vaidmenį finansų rinkoje, ypač prieš ciklinių e, principų, kai dirbama. Tiems bankams tenka labai didelė reikšmė. Jie atlieka prieš ciklinį vaidmenį kri, kapitalo krizės metu, kai privatus kapitalas baigėsi. Pavyzdžiui, e, besivystančių šalių atveju yra mažiau atsiunčiama e, lėšų uždirbtų kitose šalise kreditavimo mastai taip pat sumažėja. Įprastomis sąlygomis e, valstybiniai bankai irgi gali atlikti prieš ciklinį vaidmenį, bet jie padeda labiau bankams, kurie nepakankamai gerai funkcionuoja ir leidžia jiems lengviau pasinaudoti finansinėmis paslaugomis. Valstybiniai bankai turi ir atlieka svarbu vaidmenį uh, užtikrinant prieigą prie bankininkistės paslaugų. Be to, jie yra stabilus priešingai negu dauguma privačių bankų, labai patikimi, galvojant apie jų paslaugų kaštus ir skolinimo kaštus. Be to, jie gali suteikti ypatingus finansinius produktus, pavyzdžiui, e, kreditavimas susijęs su valstybės ekonomikos augimu e, valstybėse, kurios yra vystimosi e, stadijoje, susiduria ypatingų sunkumų dėl kreditavimo krizės metu, nes bankai nebenori rizikuoti. Ta pati matome ir Europoje. Todėl kapitalas e, e, iš privačių šaltinių išsenka ir tarptautinė priekyba labai sumažėja. Besivystančios šalys susiduria su daugeliu kliūčių e, finansavime, dėl to, dėl krizės tos kliūtis dar didesnės tampa. E, kapitalo srautai išsenka labai greitai ir neįtikėtinais mastais. Matote šioje e, skaidrėje, kur kalbama apie besivystančias šalis ir naujai atsirandančias valstybės. 2008-2009 metais visi skaičiai nusmuko dramatiškai. Čia kalbame apie privataus kapitalo įplaukimą į besivysančią šalis. 627 milijonai dolerių 2007 metais, o 2009 metais 52 e, milijardai dolerių išėjo iš besivystančių šalių. Taigi čia ne tik išseko privatus kapitalas, bet jis tiesiog apsisuko priešingą kryptimi. E, čia matome e, duomenis apie skirtingus pasaulio regionus. Tamsiai mėlyna stulpelis Afrika rodo, kad e, Afrika mažiausiai nukentėjo nuo finansų kryžės, iš esmės dėl to, kad ji apskritai nepatenka į finansų srautus. Finansų srautai jau dabar, dabar, dabar tik sumažėjo Afrikoje. Matome, kad centrinė Centrinėje Azijoje, Rytų Azijoje tendencijos yra šiek tiek kitokios. Buvusioje Sovietų sąjungoje e, visi statistiniai duomenys nusmuko dramatiškai. Tie skaičiai e, rodo, kad pasiekti, padaryti labai blogi, sukelti labai blogi padariniai mažoms ir vidutinėms įmonėms ir tam tikroms visuomenės grupėms valstybiniai bankai, kaip ir tarptautiniai bankai, pavyzdžiui, Pasaulio bankas, Europos investicijų bankas savo įsipareigojimus padidino labai greitai. Bankai sureagavo į krizę labai sparčiai. Europos investicijų bankas veikė lėčiau, jis labai greitai reagavo ES viduje, e, prieš ciklinį vaidmenį atliko, kai kalbėjome apie skolinimą mažoms ir vidutinėms valstybėms ES. Tačiau vidutinio ir žemų lygio pajamų šalyse 2008 metais išmokų buvo gauta kur kas mažiau. Aš sveikinu uh, gerbiamus naujus svečius. Aš manau, kad jūs iš manęs jau nieko naujo ir neišgirsite, nes visą tai žinote. Tačiau jūs įėjote į salę tuo metu, kai aš pradėjau kritikuoti Europos investicijų banką, kas yra labai gerai. Aš sakiau, kad Europos investicijų bankas sugebėjo labai aštrų prieš ciklinį vaidmenį atlikti ir pozityviai reaguoti ES viduje. Už ES ribų vaizdas yra kitoks. 2006 metais e, skaičiai besvisančių šalių pagalbai labai ženkliai sumažėjo. Jeigu pažvelgtumėte šį paveikslėlį, tai turbūt iš karto viskur nesuprastumėt. Čia rodoma, e, kaip e, pasiskirstė tarptautinių bankų m, raida E, Junktinė Amerikos valstijų, Azijos e, vystimosi bankai, e, visi svarbiausi pasaulio bankai čia yra spindėti. Matote, kad visų bankų skolinimo mastai išaugo nuo 7 iki 9 metų. EIB e, už ES ribų e, sulėtino savo veiklą. 7-8 metais nedaug kas vyko. E, pažvelkime į tikslesnius duomenys, pamatysime, kad EIB skolinimas labai smarkiai išaugo rytinėse kaiminėse ir Rusijose, ir, tai yra e, artimiausiose kaiminėse. Viduržėmio jūros regione šiek tiek padidėjo, bet e, aš čia pasakoju tai, ką jūs ir taip matote, galite sakyti, kad ne viskas, ką aš sakau, yra teisybė. Esmė yra ta, kad valstybėse besirengiančiose įstoti Europos Sąjungą pokyčių vyko labai daug O besivystančiose šalise kreditavimas 2008 metais sumažėjo. Jeigu pažvelgtumėm į Aziją ir Latino Ameriką, tai skirtumai dar aštri, didesni. Dešinėje pusėje čia matote. E, įsipareigojimai 2008 metais beveik visai išnyko, 2009 metais atgavo prasinius mastus ir išmokos e, šiek tiek padidėjo, bet nedaug. Ne, ne Aš galėčiau sakyti, kad EIB turėtų padėti daugiau, turėtų dirbti daugiau, labiau rizikuoti. Ypač tose šalise, kurios nusipelno, kad jose būtų rizikuojama, kur rizika yra tvari, e, turėtų EIB pritaikyti savo mandatą besivysančiom šalims geriau ir lankščiau prisitaikant prie kiekvienos šalies specifikos. Be to reikėtų geriau bendradarbiauti su tarptautinėmis finansavimo institucijomis ir Europos komisija dirbančiomis besivysančiose šalise. Tačiau tam Europos investicijų bankui reikia daugiau ir labiau specializuotų resursų. Krizės metu dėl visiškai suprantamų priežasčių personalas buvo perkeltas iš išorinio mandato į ES veiklos sritis. Tai, tai yra visiškai suprantama, nes darbuotojai turėjo kažkur dirbti. Stephanie Griffith Jones parengusi ataskaitą mano, kad priešingai daugiau personalo reikėjo palikti uh, EIB veiklai už ES ribų. O, kaip žinia, per pusę sumažėjo dabar personalo skaičiai. Mažas ir vidutinės įmonės bei makrofinansavimo institucijos e, turėtų e, susilaukti daugiau paramos. Tokiu būdu piliečiams e, būtų lengviau prieinama tokia pagalba mažoms vidutinėms įmonėms visi tie žmonės galėtų geriau naudotis finansinėmis paslaugomis ir tai labai padėtų jų raidai ir e, valstybių ekonomikos augimui tvariai. Tiek aš noriu pasakyti ačiū. Ačiū. Toliau ponui Kerion Kū septynios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu trumpai priminti, kokie kyla pagrindiniai klausimai dėl taip vadinamo kondesių pranešimo. Nes būtent mes per keletą artimiausių mėnesių savo diskusijose remsimės tą ataskaitą. Todėl paminėsiu trumpai. Manau, kad visi tie punktai atsispindi ir komisijos pasiūlyme, be kita ko. Pirmiausia, tai suteikti galimybę panaudoti iš rezervo 2 milijardus eurų kovai su klimato kaita. Dabartiniu bent metu tokiam žingsniui gana plačiai pritariama. Kitas dalykas, kuris nemažiau svarbus ir pačiam bankui, tai supaprastinti šiek tiek sąrašą visų tų tikslų, kurie numatyti pagal EIB mandatą kiekvieno atskiro regiono atžvilgiu. Visą tai yra siejasi dar su istorinėmis aplinkybėmis, su tuo, kad bandoma įtakoti ekonominės infrastruktūros plėtotą, poveikį klimato kaitai ir sudaryti geresnės sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Trečias dalykas, kuris buvo nekartą parlamente svarstytas, tai idėja stiprinti vykdomų operacijų pakrai orientavimą į pagalbą plėtrai ir galiausiai priemonės, kurios leistų pasiekti tikslų. Nebejotinai tam reikalinga pertvarkyti išteklius, kuriais naudojamės, žmogiškosius ir kitus išteklius, sustiprinti darbą kai kuriuose sritise, padidinti galimybės pasinaudoti dotacijomis, nes dabartiniu metu subsidijuojama labai daug įvairių veiklos priemonių. Dar vienas dalykas, kad reikia išanalizuoti tarpusavio sąsąją su komisija, pavyzdžiui, mokant tuos, kurie dirbs už ES ribų. Penkta, tai nebejotinai bendradarbiavimo su komisija ir kitomis finansinėmis institucijos stiprinimas. Tai labai svarbus momentas, nes manome, kad EIB kaip ES bankas turėtų dirbti ES komisijos pusėje. Um, vadovautas nustatyto biudžeto principais, taip pat pasinaudoti nacionalinėmis lėšomis ir kitų finansinių institucijų paskolomis. Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tai nebejotinai ir šiai sričiai kai kas pasiūlyta. Ir tie visi sprendimai pareikalaus daugiau pastangų. Kalbama apie agentūros sukūrimą, kuri leistų koordinuoti visą veiklą investavimo srityje tu, ir tokiu būdu koordinuoti ir komisijos ir EIB veiksmus. Europos EBRD e taip pat turėtų praktiškiau veikti ir e, būti geriau matomas įvairiuose veiklos sritise. Nebejotinai, kad reikalinga dar be kitio ko atlikti ir galimybės įgyvendinti studijas. Ir dabar iš EIB pusės noriu štai ką pasakyti, kad pirmiausia, reikalinga užtikrinti, kad tiks, tikslai atitiktų turimus išteklius ir atvirkščiai. Nes kuo daugiau tikslų, tuo daugiau reikia išteklių, žmogiškųjų išteklių ir gebėjimo valdyti tuos išteklius. Jūs galite pasižiūrėti per Euroland ir nustepsite pamatę, kad santykis šiuo atveju yra vienas prie keturiasdešimties, priklausomai aišku nuo to, su kokia institucija yra dirbama. Toliau subsidijos. Tai yra techninė pagalba, kuri teikiama atskiroms valstybėms, arba valstybėms tose regionuose, kuriems taikomos TVF taisyklės ir kur nereikalinga užsitikrinti koncesijas. Ir dar vienas dalykas tai yra tinkamas valdymas, kuris rekomenduojamas ataskaitoje ir kurį siūloma išskirti atskirų klausimų. Dar vienas labai svarbus klausimas tai maksimalus veiksmingumas, politinis matomumas ir praktinis įgyvendinimas ES priemonių. Nebejotinai teikiama parama vystimusi, tačiau ne visada aiškiai uh, matomi tie veiksmai ir ne visada apie juos plačiai žinoma. Todėl reikalinga tarsi platforma, kurios pagrindų būtų galima vieningai apibendrinti visus tos projektus ir jų pagalba uh, nužymėti kelią į ateitį. Dar vienas dalykas, kad reikalinga ir finansinė institucija, finansiniai pajėgumai, kurie leistų tokią plėtros politiką įgyvendinti. Pone Griffith Jones parengė labai gerą ataskaitą, jai mes esame labai dėkingi, neabejotinai, už daugelį gerų minčių, pirmiausia dėl paskirstimo, kitas dėl rizikos faktorių. Kai kalbame paskirstimą, tai šiuo atveju reikėtų labai atsargiai vertinti panaudotą lėšų kiekį ir tikriausiai vienerių metų nepakanka, kad galėtume tą padaryti. Reikėtų galvoti apie ilgesnę perspektyvą. Tai būtina, nes reikia galvoti apie du tolesnius veiksnius. Pirma, kad AIB finansuoja projektus, bet mes nefinansuojame valstybių biudžeto priemonių. Gerai tai ar blogai yra kitas klausimas, bet mes to nedarome. Mes finansuojame per finansų institucijas mažas ir vidutinės įmonės, o tai reiškia, kad mes esame labai priklausomi nuo įvairių projektų ir tuo pačiu uh, kreditų paklausos. Uh, Vienu metu EIB net buvo kaltinama dempingu, nes mūsų kreditų palūkanų normas buvo kur kas žemesnės negu komercinių bankų. Bet šiandieną situacija diametraliai priešinga. Mes apskritai nebesame konkurencingi. Ir kada mes kalbame apie uh, kreditus, tai labai dažnai mūsų palūkanos dėja yra aukštesnės negu uh, komerciniuose bankuose. Dabar dėl rizikos. Jūs žinote, kad mums yra nustatyti tam tikri rodikliai, kurie riboja galimybę prisimti papildomą riziką, tai reiškia papildomai teikti kreditus. Ir mus riboja valstybių narių finansavimas, iš kurio yra sudaromas paskolų portfelis. Ir Dar noriu pasakyti, kad komisija tikrai turėtų geriau subalansuoti tą santyki tarp subsidijų ir paskolų, nes tokiu būdu mes galėsime užtikrinti tinkamą vystimusi skatinimą. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Karijon Kasonė, septynios minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas pristatyti komisijos požiūrį į AIB išorės mandatą. E, man taip pat tai pirmą galimybę pristatyti komisijos e, pasiūlymą, kuris buvo parlamentui perduotas kaip tik šio mėnesio pradžioje. Aš tikiuosi, kad tas pasiūlymas pasirodys jums solidžiu ir gerai subalansuotų. Žinote taip pat, kad 11 metų spalio 31 baigėsi teisės pagrindas, tad mes su Europos komi e, parlamento komitetais džiaugiamės galėdami pasikeisti nuomonėmis apie tai. E, kaip buvo pono Dominik de Krankur pasakyta, komisija atsižvelgė į Europos parlamento pranešėjų nuomonės, konkrečiai kalbant apie 2 milijardų eurų e, sumą, kuri pagal pasiūlymą būtų e, skiriama projektams susijusiems su klimato kaita. Dabar grįžtant prie profesorės Griffith Jones puikaus pranešimo, atsižvelgiant į jį, mes e, siūlome pakeisti uh, E, regioninius e, EIB mandato tikslus, horizontaliuosius tikslus, manau, kad tai bus, e, kad tai ir buvo profesorės Griffith Jones pranešimo centrinė tema. Mes taip pat atkreipėme rimtą dėmesį į būtinybę atsižvelgti į ankstesnės diskusijas parlamente ir į dabartinį teisinį pagrindą. Parlamentas tada akcentavo, kad EIB daugiau turėtų skolinti siekiant e, vystimosi tikslų, kaip e, ką tik girdėjome, tai reiškia taip pat, kad reikėtų stiprinti įvertinimo stebėsenos elementus ir taip pat pagalvoti apie EIB gebėjimus žmogiškųjų ir kitokių išteklių prasme. E, mes negalime pernelyg daug prašyti iš EIB, jeigu jis neturės pakankamai išteklių tam. Komisija galvoja, kad tai gana svarbus aspektas. Mes e, gerai pasvarstėme, ką galima būtų padaryti e, vystamojo bendradarbiavimo srityje. Mes manome, kad EIB e, prisidėjimas prie socialinių programų, tokių, kurios būtų skirtos švietimo ar sveikatos apsaugai, turėtų būti sustiprintas, tą pabrėžė ir profesorės studija. Draugė su parlamentu, EIB ir taryba mes daugiau norime pasigilinti į tam tikrus uh, vystimosi kriterijus, e, kad galėtume geriau įvertinti, e, kiek mūsų parama yra veiksminga. Uh, mes turime sistemiškai grįžti prie šių aspektų. Ir paskutinė mintis dėl mūsų pasiūlymo, kurią norėjau pasakyti, yra štai kokia, kad galima būtų regioninėme lygmenyje įgyvendinti tuos aukšto lygio tikslus, mes turėtume galvoti apie EIB ir komisijos rengiamus e, strateginius šalių įvertinimo dokumentus. Ir čia, žinoma, galima būtų tikėtis daugiau indėlių ir iš parlamento, ir iš tarybos. Na ir dar viena mintis, kurios skambės jų pranešime nėra, bet e, kuri yra komisijos. Uh, Pasiūlyme eina kalba apie EIB išorės mandato išplėtimą į tokias šalis kaip e, Islandija, Baltarusija, Libija ir Kambodža. Ir čia e, mandato patvirtinimo procese mes lauksime pritarimo iš Europos parlamento pusės. Dabar e, dar grįžtant prie labai gero profesorės Griffith Jones pranešimo. Dėkuoju taip pat ir ponui Bermanui už tai, kad leido komisijai e, dalyvauti ir prisidėti prie e, seminaro, kuris buvo surenktas rengiant šį pranešimą. Mes turime dabar suvokti, kad EIB dirba laikydamėsi tam tikro e, mandato, tam tikrų įgaliojimų, taigi e, taryba ir komisija e, tą mandatą nustato ir todėl negalime e, kaltinti EIB dėl to, e, ko mes savo mandate e, jam daryti neleidžiame, nes tai yra politiniai sprendimai. Asmeniškai manau, kad EIB galėtų imtis rizik atsakingesnės veiklos, tame tarpe ir išorėje. Jų balansas yra labai solidus ir tos galimybės turėtų būti išnaudojamos kuo galima plačiau. Egzistuoja naujų garantijų galimybė ir mes turėtume tuo remtis, skatindami EIB sustelti ties e, mažesnių pajamų e, šalimis, e, kurių e, patikimumas kredito prasme nėra labai aukštas. Ir šia prasme EIB galėtų daugiau įsitraukti į darbą. Dabar kalbant apie skolinimuose, skolinimo veiklą, ES išorės biudžetas kol kas naudojamas šiek tiek ribotai Gal kolegos mane e, pataisys, bet aš nemanau, kad mes galėtume e, kalbėti apie daugiau kaip 4 ar, ar 3 ar 4 procentus biudžeto, kai kalbame apie išorės skolinimą. Bet e, e kitoje finansinėje perspektyvoje galima tikėtis tam tikro E, tų lėšų padidinimo, galbūt iki 10 procentų. Bet antra vertus turime pripažinti, kad ES biudžetas e, savo apimtimi yra ribotas. Sunku pasakyti, kiek valstybės narės bus pasirengusios kitoje finansinėje perspektyvoje skirti. Taigi iš vienos pusės yra ribotas biudžetas ir poreikis e, skolinti. Na ir paskutinė pastaba dėl parlamento e, priežiūros veiklos. E, komisijai tai yra naujas e, elementas diskusijoje dėl AIB išorės mandato Anksčiau kalbėjome tik tai apie tai, kaip įgyvendinti dabartinį mandatą, o dabar iškyla problema pradėti politinę diskusiją su parlamentu šiuo klausimu ir mes mielai išklausysime jūsų norų. Labai ačiū. Dabar žodis parlamentarams. Ar turime klausimų? Ponas Gerera. Sí, gracias, señora presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasveikinti e, mūsų kolegą parengus tokį pranešimą. Jame yra e, labai tvirtas e, analitinis elementas. Ir aš galiu pasakyti, kad pranešime atsispindi uh, mūsų kolegos kaip politinės asmenybės stiprybė. Ne visuomet tai jaučiame. Daugelis mūsų komiteto narių ir komisija yra užtikrinę gerus santykius su suinteresuotomis pusėmis už ES ribų. Dažnai tai yra ir Europos investicijų bankų nariai ar atstovai. Tai tik rodo, kad mums visiems e, banko veikla yra labai įdomi Ir mes norime žinoti, kokiu perspektyvų EIB turi um, padedant besivystančiams šalims politinėmis priemonėmis. Kaip girdėjome, Europos investicijų bankas turėtų daugiau akcentuoti e, vystomąją politiką. Pranešėjas kalbėjo apie aplinkosauginės struktūras, vandentiekį, subalansuotą tvarų transportą, visuomenės sveikatos apsaugą, švietimą. Išminčių komitetas, analizavęs vidutinės trukmės reformos planus Europos investicijų bankui, taip pat pastebėjo, kad banko kaip specifinio darinio e, specifika reikalavo, kad jo mandatas būtų išplėstas apimant ES išorės politiką. Taigi, norime sukurti tam tikrą platformą Europos komisijos e, valstybių narių ir EIB veiklai ir užtikrinti, kad santykiai tarp EIB ir ES išsiplėstų apimant kitas institucinės, kitas institucijas, tokias kaip e, Tarptautinį rekonstrukcijos banką. Taigi, reikia politikos, kuri um, vystomajam politikui skirtų daugiau dėmesio. Atlikom, įvykdyta yra studija, kaip krizė paveikė besivysančią šalis Yra rengiamas atitinkamas pranešimas, aš esu autorius. Ir per tą studiją EIB, e EIB paklausėme, ar jie negalėtų įgyvendinti tokių veiksmų, kuriuos nori gyvendinti Europos komisija. Tačiau tam neskiria pakankamai dėmesio. Tai yra, mes turime užsitikrinti, kad EIB veiksmai E, nebūtų susijęti su netiesioginiais fondais ar mokesčių prieglopšiais. Kitaip tariant, turime būti griežtesni ir turime rimčiau vertinti šią EIB veiklą, veiklos rūšį. Kai peržiūrėsime e, vidutinės trukmės planus, e, pakeisdami Europos investicijų banko vaidmenį. Tai turėsime išplėsti banko kaip e, teisinio subjekto vaidmenį vystomoje politikoje ateityje. Kaip aš jau sakiau, mes turime pakeisti banko tapatybę. Banko tapatybė turi būti pakeista taip, kad nepasikeistų jo pradinė specifiką, bet kad jis būtų labiau pritaikytas besivystamo politikai. Tokiu būdu jis sulauks daugiau paramos iš parlamento ir mūsų komiteto. Ačiū. Ponas Karens. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolega, kuris kalbėjo iki manęs. Išsakė daug šiltų žodžių ir aš noriu prie jų prisijungti. Tarp valstybinis bendradarbiavimas, kaip žinia, yra viena iš mūsų komiteto darbo sričių. Ir noriu paklausti komisijos apie besivystančių valstybių finansavimą. Turėtume veikti pagal prielaidą, kad vyriausybės tuose šalyse, kurioms mes teikiame finansinę paramą, veikia sąžiningai, nes kitaip neturėtume skolinti apskritai. Nes kitas variantas yra skolų nurašymas, kaip Glanygal susitarimas, pavyzdžiui, kad. Nebejotinai mes turėtume ieškoti geresnės pusiausviros ir šiuo atveju aš išvelgiu vieną galimybę, tai yra viešoji privati partnerystė. Ir užuot nuolatos maitinant Afrikos žemyną kreditais, gal reikėtų galvoti apie strateginės svarbos projektus. Ir tai turėtų būti ambicingi, stambus projektai. Kopenhagoje buvo paskelbta, kad 7 milijardai eurų bus suteikta laikotarpį iki 12 metų, bet ar negalėtume visų šių lėšų panaudotai stambių projektų įgyvendinimui kartu su privačiu sektoriumi. Ir pavyzdžiui, tokiu būdu pietinės valstijos gautų kreditus iš šiaurinių, šiaurinės valstybės, kurioms trūksta grinųjų pinigų, galėtų kreiptis į EIB dėl finansavimo, nes kitaip mes nulatos svarstysime vieną ir tą patį ir nesulauksime gero tiesioginio poveikio. Jeigu mes bandysime daryti įtaiką vyriausybėms, tai gal reikėtų galvoti apie besivystančių šalių valdymo sistemos tobulinimą. vyriausybės galėtų gauti dividendus nuo tų sumų, kurias investuoja įsivyšiusios šalis. Bet kuriuo atveju pagrindinis dalykas būtų gal sudaryti viešąją ir privačią partnerystę ir būtent tą principą geriau išnaudoti. Europos Afrikos verslo forumas buvo surinktas prieš keletą metų, tačiau jis niekaip negali išplėtoti savo veiklos ir be kita kodėl lėšų stokos. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Karinkau ir ponui Kasoniai kad jie pasisakytų. Ačiū, ponia pirmininkė. Trumpai bandysiu sureaguoti į pono Karero ir Gerens pastabas. Taip, pati platformos idėja. Dėja, tos platformos, kuri nurodyta skaitoje, yra viena iš dalykų, kuriems e, skiriame daug svarbos ir kuri gali būti naudingai gyvendinant ES išorės priemonių finansavimo politiką. Mes galų gale kūrėme ir atitinkamą išorės tarnybą. Kitas dalykas, ponas Gioringas e, klausė, o kokią sistemą mes ketiname naudoti kartu su komisija finansuodami kovą su klimato kaita. Taip, suma numatyta yra didžiulė, ypač artimuoju laikotarpiu, nemažesnės sumas bus skiriamos ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Šiuo metu mes svarstome, kaip galima būtų panaudoti pačią platformos idėją, skirstant išteklius nes manau, kad būtent bendradarbiaujant su komisija, ta yra nauja idėja, kurią mes turėtume pasinaudoti Ir sutinku su ponu Gangu, kad galima finansuoti ir stambius ir mažus projektus. Dabar dėl offshore'inio finansų centro, kuris buvo paminėtas, tai noriu Jūs patikinti, kad EIB labai rimtai žiūri į tokius dalykus. Mums ne visada labai lengva išsiaiškinti, bet palyginti su kitomis finansinėmis institucijomis, mes tikrai esame pažengę toli į priekį. Ir dabar svarbiausias dalykas - įtikinti kitas finansinės institucijas pasiekti mūsų lygio, nes nėra absoliučiai jokios prasmės įtikinėti šalį ar finansinę instituciją ar, ar vyriausybę imtis ko nors, jeigu galima apeiti galiojančią sistemą. Jūs labai gerai žinote, kad iš principo dabar kalbama apie tinkamą atitinkamų valstybių sąrašo sudarimą ir galvojama apie tai, kad EIB kartu be kita ko ir Europos parlamentas turėtų priimti ir politinius sprendimus. Kalbant apie kitas šalis ir poreikį užtikrinti maksimalę sinergiją tarp komisijos ir banko veiksmų, tai galiu Jums pasakyti, kad mes pavėlavome atvykti pas Jūs todėl, kad mes kartu su komisija pradėjome analizuoti šį dalyką ir tikimės nebejotinai pasiekti tos pažangos, kurios iš mūsų tikimasi. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju Dominikai Jūs pasakėte daugumą dalykų, kuriuos ir aš norėjau pasakyti, norėčiau tik pridurti dėl e, platformos problemos, dėl kurios pradedame dabar rimtai mąstyti, e, galvodami, kaip geriau apjungti komisijos EIB pastangas, e, įtraukiant taip pat ir kitas e, finansinės institucijas e, ar dvišalių pagrindų su EBRD ar, ar su nacionalinėmis institucijomis. E, aš visiškai pritarčiau minčiai, kad reikia žvelgti strategiškiau, nebandyti pernelyg plačiai paskleisti ir taip ribotos išteklius Turime tą mintį bandyti realizuoti, ypač kai kalbame apie klimato kaitos e, kontekstą. Mes e, Sustaroti su tokiais iššūkiais galime tik tai žvelgdami strategiškai ir tikrai džiaugčiausi išgirdęs apie E, jūsų idėjas, apie mintis, apie tas naujas priemonės, e, novatoriškus būdus, kaip investuoti šitoje srityje. Dėl labiausiai įsiskolinusių valstybių sutinku su Dominiku, EIB negalėtų garantuoti tokių investicijų, bet jeigu tokių garantijų ir būtų, tai e, skola yra tokia, kad sunku tai padaryti ir e, tiesiog jie nebegali skolintis e, net e, ir jeigu EIB būtų pasirengusi garantuoti. Čia mes turėtume galvoti, kaip geriau koncentruoti išteklius, e, ar tai būtų ES bendros lėšos ar atskirų valstybių narių lėšos, atsižvelgiant žinoma ir į tam tikras sąlygas. Dėkoju. Dabar steiksiu žodį ponui Berman. Pabaigos žodžiui. Kalbėsiu dabar prancūziškai. Ypač atsižvelgdamas į poną Görans, mano iškilųjį kolegą. Retai mes susilaukėme e, komplimentų iš žmonių, kurie nėra parlamento nariai. Aš manau, kad kai kalbame apie e, profesorės studiją, tai yra sutarimo dėl kai kurių dalykų. Akivaizdu, kad Europos investicijų bankas yra būtina priemonė e, vystumojo bendradarbiavimo politikoje. Negalima joje remtis vien subsidijomis. Turi būti bankas su skolinimo galimybė. Ir čia e, nereikia žvelgti vien atgalios, e, vien e, prisimenant praeities investicijas į infrastruktūrą, reikia žvelgti į paramą vidutinėms ir smulkioms įmonėms. Ir kai kalbame apie tam tikras sąlygas, mes negalime leisti, kad e, toliau galėtų tokį vaidmenį vaidminti offshore'inės institucijos. Mums patiems reikia geriau bendradarbiauti su kitomis e, finansinėmis institucijomis, bet tam reikia truputį uh, labiau supaprastinto mandato, e, supaprastintų procedūrų, nes EIB e, e veiklos tam tikras nerangumas yra susijęs su pernelik sudėtingomis procedūromis. Turime jas supaprastinti. Manau, kad išminčių komiteto vienas iš geresnių pasiūlymų yra skirti 2 milijardus eurų kovai su klimato kaita. Bet aš galvoju ir taip pat galvoja ir profesorė Griffith Jones, kad jeigu jūs norite panaudoti viešojo banko galimybės e, suteikiant vystimosi paramą, tai jūs turite tą banką ir įgalinti tai daryti. Jeigu ūkininkas nori e, nusipirkti traktorių ar, ar moteris nori nusipirkti e, siuvimo mašiną, kad įsteigtų savo nedidelę siuviklėlę, jie turi turėti tokią galimybę, nes visa tai prisideda prie tvarios ilgalaikės plėtros ir vystimosi. Pirmininkė, dabar mes kalbėsime kitų darbo turkės punktų apie demokratinę e, vystamojo bendradarbiavimo priežiūrą. Ir čia kalbėsim konkrečiai apie DCI, vystamą bendradarbiavimo finansinę priemonę. E, tie dalykai buvo aptarti darbo grupėse ir aš norėčiau, kad darbo grupės ir pristatytų savo nuomonės ir pirmiausia, A darbo grupiai suteiksiu žodį. Ačiū. Na, ko gero, aš vienintelis atstovauju A darbo grupiai ir jos vardu pristatysiu mūsų darbo rezultatus ir po to tikriausiai pasikeisime su komisija nuomonėmis dėl tarpinės peržiūros padėties Vietname, Malaisijoje, Birmoje ir Kambočioje. Balandžio 28 dieną buvo susitikta su Kambočia, taip pat jos klausimus svarstėme 5 gegužės. Pirmiausia, apie Vietnamą. Darbo grupės nuomonė daugelis probleminių dalykų įvardytų anksčiau vis dar išlieka problemos. Pirmiausia, tai yra sveikatos apsauga ir parama sveikatos apsaugai. Šioje srityje netaip jau gerai padirbėta ir reikalinga toliau tobulinti darbą. Toliau reikėtų galvoti ateityje apie naujesnę medžiagą teikiamą konsultacijų metu. Komisija taip pat turėtų paaiškinti ODA pagristumą, kalbant apie vadovavimą ir strateginį dialogą. Kalbant apie Kambodžą, kila klausimas, kaip galima būtų teikti paramą vyriausybei ir ar vyriausybė tinkamai reaguoja. Europos komisija pripažįsta, kad viešosios administracijos reformos ir viešųjų finansų valdymo reforma vykdoma labai lietai. Korupcija vis dar įsitvirtinus yra labai daug įstatymų, kurias reikia priimti. A grupė atkreipė dėmesį, kad Europos bendryje įvertins kartu su vyriausybė ir kirtais partneriais, kaip būtų geriausia remti nacionalinę strategiją plėtros vystimuisi, labiau orientuojantis į rezultatus. Tai reiškia, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai turėtų būti naudojami toms reformos, kuriomis kovojama su korupcija teikiamas prioritetas skaidrumui ir atsakomybei. Be to darbo grupė nori pažymėti, kad būtina renkti ir gauti nuolatos ataskaitas apie tai, kaip laikomasi rodiklių, GPS operacijų ir kaip laikomasi nustatytų terminų kiekvienu atveju pagal tinkamumo sąlygas. Kalbant apie Malaziją, tai Europos komisija turėtų didesnį dėmesį skirti tokioms probleminėms sritims. Pirmiausia, tai yra vietos gyventojų gyvenančių tam tikrose šalies rajonuose teisės. Toliau, Malazija turėtų kur kas rimčiau imtis žmogaus teisų apsaugos, ypač užtikrindama politinių teisų ir laisvių Kitas dalykas - tūkstantmečio plėtros planai ir šeštasis tikslas, kurio reikėtų pasiekti iki 2015 metų. Aš manau, kad pranešėjo Kačmareko vardu, kuris rengia ataskaitą apie Burmą, Mianmarą, galima pasakyti štai, kad Europos komisija yra kviečiama įgyvendinti CSP, ypač atsižvelgianti tokius dalykus parengti vyriausybės apibūdinimą, kuriame būtų aiškiai išdėstoma politinė padėtis, numatomos ateities gairės žmogaus teisų apsaugos tobulinimo požiūrio. Toliau suprastinti ir įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių klausimai visas rytis, pateikti parlamentui tinkamus veiklos vykdymo rodiklius kuriais remiantis būtų galima įvertinti pasiektus rezultatus ir tikslus. Tailandas. Pranešėja Madam Kretu, aš irgi pasisakysiu jos vardu. Taigi Europos uh, reikėtų kalbėti su komi, plėtros komitetu ir pakviesti Europos komisiją, kad jį pateiktų parlamentui daugiau informacijos apie politinę padėtį. Kai kalbame apie Europos komisiją, tai jį turėtų kreipti dėmesį į tą faktą, kad finansinė parama ir atitinkami e, fondai skirti prekybai plėtoti yra įgyvendinami atsižvelgianti DCI tikslus. Ir tai turi būti tik labai orientuoti tikslai, pirmiausia, tam, kad būtų galima sumažinti ir panaikinti skurdą kokios būtų galima padaryti išvados. Taigi, remintus konsultacijų prosektų ir visais dokumentais, mūsų A darbo grupė rekomenduoja komitetų neprieštarauti strateginių dokumentų dėl Kambodžos Vietnamo, Birmos, Tailando, Malaisijos peršiūrai, vadovaujantis komitologijos procedūra pagal 35 DCE taisyklių punktą, straipsnio punktą ir taip pat naudojantis tikrinimo teisę. A grupė taip pat kviečia plėtros komitetą kreiptis į komisiją, kad būtų atsižvelgta į tas Um, tuos aspektus, kurie suformuluoti metinėse veiksmų programuose. Komitetas turėtų labai atidžiai stebėti, kaip yra įgyvendinami strateginių veiksmų planai skirti Kambožai, Vietnamui, Birmai, Tailandui ir Malazijai ir neturėtų dvėjoti imtis veiksmų, jeigu neatsižvelgiama į išdėstytus punktus. Ačiū. Labai dėkoju Ar e, komiteto nariai pritartų su darbo grupės išvadomis? Atrodo, kad taip. Tokiu būdu laikysime, kad mūsų komitetas pritarė darbo grupės išvadoms. Taigi procedūra dėl šių konkrečių strateginių dokumentų dabar yra baigta. Dabar žodis ponui Dėva, jis pristatys e, išvadas e, B darbo grupėje. Dėkuoju, panė pirmininkė. Mes e, B darbo grupėje išanalizavome Indijos, Nepalo ir Pakistano peržiūras ir parengėme savo išvadų projektą. Visų pirma, Indija. Indija yra 12 e, pagal e, savo ekonomiką šalis e, pasaulyje. Joje gyvena šeštadalis pasaulio gyventojų ir dėja trešdalis pasaulyje skurstančių gyventojų. Vystamojo bendradarbiavimo biudžetas yra padalintas į dvi dalis. Visų pirma, biudžeto parama socialiniam sektoriui, konkrečiai sveikatos apsaugai ir švietimui. Eina kalba apie tų sektorių reformų programas. Jos beveik šimtų procentų atitinka tūkstantmečio vystimosi tikslus. Antrasis prioritetas yra susijęs su ekonomikos reforma, piliečių visuomenė, kultūra ir mokslo srity. Tame tarpe ir dialogą su e, kultūros, piliečių visuomenė, akademinius mainus. Mums pasirodė, kad antrasis prioritetas tiesiai nesisėja su skurdo mažinimu ir tūkstantmečio tikslais dar daugiau Indijos vyriausybė ir piliečių, visuomi, e, piliečių visuomenės organizacijos netaip entuziastingai remia antrojo prioriteto veiklas. Pirmajam prioritetui atiteko 70 procentų išteklių, tuo tarpu antrajam 30 procentų. Mes manome, kad e, daugiametė programa 11-13 metams turėtų daugiau susitelkti ties e, pirmųjų prioritetų, antrojo prioriteto sąskaita. E, komisija tokius skaičius pripažįsta, bet pateikti skaičiai prieštarauja tokiai nuomonėjai mes matome, kad 11-13 metams beveik 70-80 procentų tenka pirmajam prioritetui, o antrajam tik tai 15-20 e, procentų. Taigi e, prioritetui pirmam e, didinti potencialą beveik nėra. Mes turime abejonių taip pat dėl Erasmus Mundus India Window programos finansavimo, sutinkamai su e, vystamojo bendradarbiavimo rodikliais. E, svarbu paremti e, mokslininkus ir dėstytojus, ypatingai kai kalbama apie naująją ES mėlynąją kortelę. Taigi reikia galvoti apie būtiną sąlygą, kad po stažuotės ES žmonės privalėtų grįžti atgal į savo šalį, bet tai yra labai sunkiai gyvendinama, nes priversti tai padaryti labai sunku. Ir beje, kai kalbama apie e, vidutinės trukmės peržiūrą, Europos parlamentas nėra minimas tarp institucijų, su kuriomis būtina konsultuotis. Mes galėtume pritarti komisijos dokumentui, jeigu iki 21 gegužės gautume iš komisijos atsakymus dėl dviejų klausimų. Visų pirma, ar komisija gali garantuoti pirmojo prioriteto finansavimo didinimą, kad jis pasiektų bent jau 80 procentų. Ir antras klausimas, Ar galima Erasmus Mundus India Window programos įgyvendinimo nuostatuose įrašyti sąlygą, kuri užkirstų kelią smegenų nutekėjimui, protų nutekėjimui. Kalbant apie Nepalą, darbo grupė yra nusiteikusi pritarti peržiūros išvadoms Trys prioritetinės rytys yra išlikusios tokios pačios - stabilumas ir taikos palaikymas, švietimas, prekyba ir ekonominių gebėjimų stiprinimas. Galbūt prisimenate, ponė pirmininkė, kad e, pas, pastarąją savaitę e, Nepalo sostinėje buvo neramumų ir todėl ta programa įgyja ypatingai didelę svarbą atsižvelgiant į tai, kad maoistai stengiasi e, nuversti vyriausybę. E, programoje yra numatyta 60 milijonų eurų nuo 11 iki 13 metų. Tačiau e, būtina siekti tam tikro programų įgyvendinimo patobulinimo užtikrinant geresnį bendradarbiavimą ir paramos veiksmingumą. Daugma programų pirmojoje e, paramos e, srityje iš principo atitinka keliamus reikalavimus. Peržiūros procesas įgyvendintas konsultuojantis su vyriausybė, piliečių visuomenė ir ES įvyko dialogas su Nepalo parlamento nariais, tai buvo pereitų metų birželio 18, atsižvelgiant į visą tai, darbo grupė nusprendė neprieštarauti Nepalo peržiūros dokumentui. Dėl Pakistano mus tenkina pokyčiai iki šios peržiūros, atsižvelgiant į politinę situaciją vietoje, buvo e, padarytos korekcijos. E, Pakistanui skirtų asignavimų apimtys išaugo nuo 200 milijonų 2070 metų laiko tarpė iki 225 milijonų 11-13 metams. E, pagrindiniam sektoriui, tai yra kaimo plėtrai ir gamtos išteklių valdymui, finansavimas išaugo. Esminių sektorių skaičius e, apskritai buvo sumažintas ir du vieninteliai ne pirminiai sektoriai, tai yra žmogaus teisės, e, gera valdysena ir prekyba, išlieka. Pagal e, pirmojo sektoriaus programas buvo įgyvendintos lankstumo straipsnio nuostatos, kurios buvo įgyvendintos atsižvelgiant į ne, neįmanomumą dirbti e, šiaurės vakarų e, pasienio provincijoje ir Balučistane. Kalbant apie neprioritetinius sektorius, tai čia dauguma programų yra gyvendinamos sėkmingai, tačiau sunku įvertinti, ar visi elementai atitinka vystamojo bendradarbiavimo rodiklius ir prioritetus. dokumente nėra minimos konsultacijos su nacionaliniu e, parlamentu, nors e, to reikalauja komisijos dokumentai. Remiantis e, mūsų atliktą analizę, darbo grupė nutarė neprieštarauti paremtam peržiūros dokumentui. Dabar žodis komisijai, kad apžvelgtų šios du pasisakymus. Uh, thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Porą bendro pobūdžio pastabų. Visų pirma, mes sveikiname diskusijas vykstančias šiuose darbo grupėse, nes tokiu būdu galima geriau suprasti, kas labiausiai rūpi parlamentui. Be to, taip galime. Uh, e, atkreipti dėmesį į jums rūpimus klausimus e, metinėse darbų programuose. Norėčiau prisiminti diskusiją, kuri vyko čia, kai kalbėjome apie biudžetinę paramą ir norą sukurti geresnį abipusį supratimą. Bandėme išsiaiškinti, kaip šis konkretus modalumas gali būti pritaikytas. Be to norėjome aiškiai pasakyti, kad pagalbos būdai pasirenkami pagal metinę veiksmų programą. Esame pasirengę parlamentui suteikti visą reikalingą informaciją apie tai. Antras, antra bendro pabudžio pastaba būtų ta, kad turime galvoti apie paramą e, valstybėms, kurių pajamų lygis yra aukštesnis už vidutinį. Manau, kad pagal turimą bazę mes tokią paramą galime steigti, o bendrai dėkuoju parlamentui už pastabas. Ačiū ir yra parlamentarų norinčių išsakyti kokiu nors prieštaravimu tam, ką sakė ponas Dėvė ir rekomendacijoms, kuris jas pateikė. Jeigu ne, tada skelbiu, kad pono Dėvos rekomendacijos e, ir pranešimas yra priimti vystimosi komiteto ir toliau dirbsime e, pagal E, procedūrą numatytą demokratinėse dokumentuose. Dabar žodis ponui Gereroj, kuris pristatys C darbo grupę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, David Marija Sasoli vardu, jis pirmininkavo darbo grupė C, norėčiau pristatyti darbo grupės pranešimą E, kuriame apžvelgsime valstybėms skirtų strategijų dokumentus. 2009 metais kovo 15 dieną įvyko rinkimai ir e, dabar FLMN turi galimybę pirmą kartą istorijoje e, valdyti šalį iš Salvadoro. Prezidentas Mauricio Funes susiduria su uždaviniu sutvirtinti demokratiją vis dar skurdžioje ir e, m, valstybėje, kurioje turtas yra paskirstęs nevienodai. Neretai e, matėme, kaip e, demokratiniai principai ten būna pažeidžiami ar paminami. Todėl administracijai reikia imtis ypatingų pastangų, kad jie apsaugotų pažeidžiamiausius valstybės sektorius. Pirmiausia, reikia galvoti apie viešųjų paslaugų tiekimą. Jo vyriausybei tai yra vienas pagrindinių uždavinių. Be to, jo vyriausybė turės priimti svarbių priemonių kovai su ekonominė ir socialinė krize. Nes e, Salvadoras vis dar kenčia nuo smurto ir nusikalstamumo. Todėl E, turėdama tokius iššūkius, administracija turės pasikliauti išorinę ir vidinę paramą. Darbo grupė C sveikina ES e, norą padėti Salvadorui vystytis. Ypač sveikiname komisijos ryštą tęsti strategiją, kuri leistų užtikrinti e, žmonių saugumo deramą lygį. Tai yra pagrindiniai veiksmų ramšiai e, numatyti kiekvienai valstybei skirtos strategijos dokumente. 2011-2013 metų nacionalinė indikatyvinė programa numato, kad bus skirti 48,4 milijonai eurų socialiniai sanglaudai ir žmonių saugumai. Tai yra du pagrindiniai sektoriai, kurie leistų kovoti su skurdu e, Salvadore. E, Darbo grupė C sutinka su komisijos strategija ir manome, kad mūsų pasangos turėtų būti orientuotos į tokias programas kaip ProEduka ir ProJovenes. Tai programos svarbios ne tik tų valstybių raidos strategijai, bet ir tam, kad būtų įgyvendinti principai numatyti DCI Darbo grupė C būtų labai dėkinga, jeigu komisija suteiktų informaciją apie veiklą pagal NIP 1 2007-2010 metai. Ten būtų kalba apie ekonomikos augimą, regionų integraciją ir priekybą. Būtume komisijos e, atstovams dėkingi, jeigu jie galėtų persiųsti rezultatus mums, kai tik jie bus paskelbti. Dėl paramos darbo grupė C džiaugiasi, kad biudžetinė parama buvo sėkmingai panaudota valstybėje, ypač žinant, kad kaimininėse šalise e, tokia parama buvo prastai įgyvendinta. Vyriausybė įgyvendino labai gerai sukoordinuotą politiką ir pilietinės visuomenės ir nacionalinis parlamentas prie to prisidėjo. Būtume labai dėkingi, jeigu Europos komisija mums suteiktų informacijos apie to pilietinės visuomenės e, grupių ir nacionalinio parlamento vaidmenį, užtikrinant šios biudžetinės priemonės e, rezultatyvumą. Mūsų darbo grupė sveikina komisijos pasirinktą metodiką. Buvo nuspręsta įtvirtinti e, keturių šalių dialogo modelį ir visos suinteresuotos pusės dalyvauja strategijos peržiūroje. Tačiau tai neturi tapti tik formalumu. Mes skatiname Europos komisiją sutvirtinti pilietinės visuomenės institucinius gebėjimus ir nacionalinio parlamento galės, kad jie e, galėtų labiau prisidėti prie šios valstybės strategijos rengimo. Išvados. Galėčiau išskirti tris, kurios matosi strategijos dokumente. Pirmiausia, komisijos siūlomi veiksmai yra labai aktualūs ir naudingi. Šie veiksmai turi būti pritaikyti strateginėms sritims Tai išplaukia iš analizės, kurią atliko ir valstybė, ir komisija. Antra išvada. Dabar susidariusi institucinė struktūra po, po pasarų rinkimų gali leisti iš esmės pakeisti kovą su skurdu. Mūsų darbo grupė pripažįsta, kad yra sunku dirbti tokiomis sudėtingomis sąlygomis, ypač dar ir ekonominės krizės metu. Tačiau vis tik tai raginame komisiją sustiprinti e, tą paramą, kurią jau valstybė naudojasi. Tai yra visų pirma, e, suinteresuotos pusės turi geriau suprasti, kad jos pačios ženkliai prisideda ir atsakingos už tą valstybės raidos procesą. Be to, e, Turime užtikrinti, kad tokios priemonės kaip biudžetinė parama būtų rezultatyvesnės, o e, po rinkimų kova su skurdu turi tapti vyriausybės programų pagrindu. Trečiasis mano išvadų elementas yra susijęs su vystimosi politikos nuseklumu. Nei vienas dokumentas, dėl, nei viename dokumente dėl nacionalinių strategijų nėra kalbama apie paramos programų nuoseklumą, jų suderinimą su kitomis paramos pagalbos programomis. Darbo grupė C nesitikė, kad visos ES politikos skirtos vystimuisi būtų tarpusavyje suderintos, tačiau reikėtų tą stengtis padaryti ir tai yra teisinė prievalė numatyta Lisabono sutarties 208 straipsnėje. Jeigu norime įtraukti stra, e, pastraipą dėl politikos E, sanglaudos, tai turėtume tą padaryti per kitą vidutinės trukmės peržiūrą. Mes tai labai sveikintume. Mūsų darbo grupė rekomenduoja, kad komitetas nekritikuotų šios valstybės strateginio dokumento. Ačiū. Už išdėstytą nuomonę. Pono Gerero išvados ir patvirtintos plėtros komitete ir tuo faktiškai baigiama demokratinė programavimo priežiūra. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Görens, kuris kalbėjęs D grupės vardu. Ačiū, pana pirmininkė. Mes susirinkome gegužės pradžioje, kad išanalizuotume, kaip kokia padėtis yra Čilėje, Urugvajame ir Paragvajoje. Dėl Čilės pranešimą rengė ponas Alf Svensson, kuris negali dalyvauti šiandienos posėdėje ir paprašė jo vardu pristatyti tai, ką jis parengė. Taigi dėl Čilės mes pastebėjome keletą dalykų, kurių nereikėtų pamiršti ir apie kuriuos aš norėčiau pakalbėti dabar. Pirmas dalykas yra susijęs su gana išskirtinėmis aplinkybėmis, su kuriomis susiduria Čilė. Jis padarė didžiulę pažangą ekonomikos srityje ir mes todėl galvojame, ar iš tiesų toliau reikalinga teikti pagalbą tokiai valstybei kaip Čilė. Noriu priminti Jums, kad Vokietija, Ispanija ir Švedija teikia finansinę paramą, kurią laipsniškai sumažino iki nulio ir todėl reikia pagalvoti, kaip elgti su Čilė po 2013 metų. Buvo peržiūrėta, ta, buvo, bus atlikta tarpinė peržiūra, bet po 13 metų reikėtų numatyti kiek kitokius gal darbo būdus. Siūloma išlaikyti teikiamos paramos lygį, atsižvelgiant į bendrą komisijos teikiamą paramą. Bet kyla klausimas, ar šiuo atveju tenkinami yra paramai e, nustatyti rodikliai nes pirmiausia kalbama apie paramą vystimuisi, tai yra pats svarbiausias aspektas. Ir todėl mes manome, kad reikėtų toliau galvoti. Ir mūsų rekomendacija būtų, kad priemonių reikėtų imtis vienu metu ir šiaurė, pietus, pietus, šiaurė bendradarbiavimas turėtų būti finansuojamas iš šiaurės, bet po 2013 metų Čilė pati turėtų tapti paslaugų teikėja ir todėl reikėtų, kad Čilė imtųsi pagalbos kitoms šalims ir susidarytų tarsi bendradarbiavimo trikampės. Taigi tiek. Dabar atsižvelgiant į tai, ką sakiau dėl Čilės, manau, reikia kuo skubiau pradėti galvoti, kas vyks po 13 metų. Toliau, Urugvajaus. Čia padėtis labai skirtinga. Pirmiausia, daugelis žmonių Urugvajoje gyvena žemiau skurdo ribos. Urugvajoje teikiama Finansinė parama sudaro apie 16 milijonų eurų per visą laikotarpį ir finansuojamos socialinės ir regionės sanglūdos priemonės, moksliniai tyrimai ir inovacijos, kuriais siekiama spartinti ūkio atsigavimą. Vėlgi šiuo atveju, manome, reikėtų tęsti pradėtą darbą Urugvajų. O dabar dėl Paragvajus, tai čia finansuojami du prioritetiniai sektoriai - švietimas Pirmiausia ir ekonominė integracija. Antras dalykas. Tokie yra prioritetai. Be to yra finansinių veiksmų programa, kuria siekiama kovoti su skurdu. 20 milijonų eurų skiriama bendrai ir numatyti papildom, numatytas papildomas finansavimas dar 10 milijonų eurų. Todėl bendrai visa suma skirta Čiliai, Urugvajui ir Paragvajui sudarys apie 63 milijonus eurų. Visą tai tiesiog rodo mūsų sieki pirmiausia kovoti su skurdu. Toliau fiskalinę reformą Paragvajoje. Mes taip pat svarstėme paramą, finansinę paramą fiskaliniai reformai. Manome, kad apskritai tai visos valstybės minimos turėtų tapti pajėgios pačios surinkti mokestinės lėšas. Bet kas dar svarbiau, reikia galvoti ir apie jų gebėjimą perpaskirstyti surinktas pajamas, atsižvelgianti socialinius poreikius. Pirmatinėme etape Paragvajui labai svarbu tinkamai subalansuoti biudžeto lėšas. Bet nepakanka iš mūsų pusės visą laiką didinti paramą. Tai parama yra labai svarbi, mes esame prisėmę tam tikrus įsipareigojimus, tačiau norint užtikrinti šalies tvarų ūkio augimą, reikalinga išmokyti šalį perpaskirstyti sukauptas lėšas šalies viduje. Taigi tiek svarbiausių dalykų apie tris šias valstybės. Pastabos, kurias pateikiau, yra be kita ko sėtinos ir su laikotarpiu po 13 metų ir manau, kad komisija galėtų pritarti tokiam mano pasiūlymui. Ačiū, kas turi pastabų dėl pono. Nu, Görens pasisakymo. Taip, aš noriu sureaguoti, bet ne dėl Görens pranešimo, bet priminti tą diskusiją, kuri vyko, kai mes analizavome ataskaitą. ir ta diskusija buvo susijusi su politikos formavimu laikotarpiu po 13 metų. Daugelis pietų Latinų Amerikos šalis jau net gali būti priskiriamos besivystančioms šalims, kai kurioms net nepatinka, kai jas taip vadina. Jos pagėdauja, kad jas vadintų perinamo laikotarpio šalimi. Tai yra, pavyzdžiui, Brazilija, kuri pati po truputį tampa šalia donorę. Bet yra ir kitų Latinų Amerikos šalių, kuriuose vidinės neligybės klausimai išlieka aštrus, ypač teritorinio pošiūro. Todėl reikia apie tai galvoti, planuojant tolesnius veiksmus, ateities veiksmus. Ir manyčiau, gal reikėtų įtraukti socialinės teritorinės sanglaudos priemonės, nes būtent tai leistų plėtoti pagalbos šalims, kurių pajamos trup, yra mažesnės negu vidutinės politika. Kit, socialiniai sektoriai, mažumų sektoriai irgi negali būti pamiršti, plėtojant pagalbos politiką šioms valstybėms. Ačiū. Labai dėkoju. Taigi darbo grupės D išvados laikomos patvirtintos e, vystimosi komitete. Gal norėtų pasakyti Europos komisijos atstovai dėl C ir D darbo grupių išvadų. Dėkoju, pirmininkė, į smulkmenas nesileisime, e, labai vertiname tas pastabas, kurias padarė vystimosi komitetas. Noriu tik patikinti komiteto narius, kad e, informacija, kurios buvo paprašyta, pavyzdžiui, dėl padėties e, Salvadore, bus pateikta. Dabar ją kaip tik rengiame. Sveikinu taip pat e, pastabas dėl to, kad reikia toliau pamastyti apie vystomojo bendradarbiavimo ateitį ir kalbant ne vien tik tai Latino Ameriką, bet ir apie visas e, besivystančias šalis, kai šnekame apie 2011-2013 metų perspektyvą. Šis darbas jau prasidėjo, į jūsų pastabas pilnai atsižvelgsime, diskusija bus gana ilga ir yra tikrai tinkamas laikas jai dabar pradėti. E, Dėkuoju Jums už paramą ir už išsakytą nuomonę. Dėkoju. Dabar turėtume perėti prie 7b darbo tvarkės punkto. Turime pasikeisti nuomonėmis dėl jūri komiteto nuomonės dėl naujųjų komitologijos taisyklių ir kaip komisija jas ketina įgyvendinti. Taigi Teisės reikalų komitetas rengia savo nuomonę apie naują įgyvendinančiųjų teisės aktų sistemą, kurią numato Lisabonos sutartis. Tai keičia seną įsprendimą dėl komitologijos, pagal kurį kol kas mes ir įgyvendinome demokratinės priežiūros procesą. Mes turėtume pasižiūrėti, kurie Lisabono straipsniai bus taikomi ateityje mūsų darbe, įgyvendant mūsų demokratinės priežiūros teisės. Kai kurie iš tų dokumentų įgyvendinamieji aktai remsis e, būtent e, tais teisės aktais, kuriuos dabar nagrinėja Teisės reikalų komitetas. Todėl mes ir nusprendėme, kad ir mūsų komitetas turėtų pareikšti savo nuomonę dėl Teisės reikalų komiteto pranešimo. Mes pamanėme taip pat, kad e, galėtume tą darbą pradėti nelaukdami visų e, kalbinių e, jūri komiteto dokumento variantų. Ponas Mičilas yra mūsų komitete, žodis jam. Dėkui, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad vėlavau, teko balsuoti kitame komitete. Pačioje pradžioje turiu pasakyti, kad DCI reglamentas ir išorės finansavimo kiti E, instrumentai, e, kaiminystės partnerystės, e, žmogaus teisė demokratijos priemonė, maisto paramos priemonė, visas veikia pagal tą pačią sistemą. Kitaip sakant, parlamentas ir tarybas suteikia komisijai įgaliojimus parengti ilgalaikę strateginę viziją, remiantis šalies, regiono ar strateginėmis E, studijomis, visą tai atsispindi daugia šalėse e, programuose ir paskui kasmetėse kiekvienos šalies programoje. Kaip e, jau įprasta, mes kontroliuojame tas priemonės ir e, žiūrime, ar komisija neviršyje savo įgyvendinimo galių. E, Vystimosi komitetas e, labai aktyviai čia veikia, teikdamas rezoliucijas plenariniam posėdžiui tais atvejais, kai mes manome, kad komisija peržengė savo galės. Parlamento galios yra įtvirtintos komitologijos sprendime, dėl kurio sprendimą priėmė taryba pati viena, parlamentui nedalyvaujant. O Lisabonos sutartis visiškai pakeitė komitologijos sistemą. Dabar tą sistemą pakeitė uh, E, du aktų tipai e, - deleguoti aktai, kur parlamentas turi veto teisę ir įgyvendinamieji aktai, kur galės atitenka valstybėms narėms. Ir tai turi tiesioginę įtaką DCI e, vidutinės trukmės peržiūros įvertinimui. Komisija mano, kad mes turėtume e, deleguotų aktų taisyklės taikyti šalių strateginiams dokumentams. Bet e, kad nacionaliniai įgyvenimo planai turėtų būti reglamentuojami pagal įgyvendinimo aktų sistemą. Tuo tarpu yra ir kita nuomonė, kad visi, visas programas turėtų uh, paklusti gyvendinamųjų aktų sistemai ir šia prasme parlamentas būtų išjungtas iš žaidimo. Komisija savo pasiūlyme nenumato jokio vaidmens parlamentui. E, komisija tada nebeturėtų prievalės perduoti parlamentui strateginių dokumentų, ir taip pat nebeliktų Europos parlamento teisės renkti savo rezoliucijas, kai komisija peržengtų ribas įgyvendindama vystumojo bendradarbiavimo priemonės. Bet e, teisės reikalų komitetui tenka taip pat horizontaliai suderinti visus komitologijos ir gyvendimo aktus Tame tarpe, kai kalbama apie mūsų demokratinės priežiūros sistemos taikymą, kai kalbama apie vystomosios politikos įgyvendinimą. Tai užkirstų kelią dėryboms, kurios mūsų laukia su komisija dėl vystamojo bendarbiavimo priemonių įgyvendamųjų aktų sistema būtų taikoma iš karto, mes prarastume jau dabar turimas galias ir paskui ateityje e, taikyti deleguotų aktų sistemas jau mes nebegalėtume. Tačiau parlamentas e, pagal naująją tiesiekuros procedūrą, kuri pakeitė bendrojo sprendimo prieimimo procedūrą, vis tik gali stengtis užkirsti tam kelią. Pagal mano pasiūlymą parlamentas turėtų išlaikyti savo teisės ir galės prie demokratinės priežiūros galę ir kitas. Taip pat aš pateiksiu pakeitimus kurie neleistų įgyvendinamųjų aktų galios taikyti vystamojo bendradarbiavimo finansavimo veiklai. Tačiau mes nežinome, kaip į tai pažiūrės Teisės reikalų komitetas ir dėl to aš savo nuomonėje numatysiu dar kitą alternatyvą, pagal kurią E, naujoji teisė nebūtų taikoma išorės finansavimo priemonėms. Aš tikiuosi, kad jūs komitetas e, parems mane šiame darbe ir parems mano numatytą veiklos kryptį. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu parlamentarams, jeigu jūs to norit. O jeigu ne, tada ponui Penningtonui duosiu žodį. Bet pirmas ponas Dieva nori pasakyti. Uh, Dėkui, ponė pirmininkė. Aš bandau, bandžiau labai atidžiai klausytis, ką sakė kolega Mitčelas. Paprastai išnekant, ar Lisabono sutartis suteikia mums daugiau parlamentinės kontrolės galių ar bendro sprendimo prieimimo galių? Tai kągi reiškia mm, kieno nors darbo kontroliavimas ar stebėjimas ir po to e, komentarų užsakymas? Ar tai reiškia, kad mes e, esame lygiaverčiai partneriai rengiant teisės aktus? Nelabai suprantu, kodėl e, padidinus mūsų sprendimo prieimimo galės mes vis dar kalbame apie parlamentinės kontrolės galių sustiprinimą. Thank you. Ačiū. Ponas Gerins. Oi, žinau. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad aš pritariu išvadoms, kurias išsakė mūsų kolega Mičelas. Ir aš norėčiau be vėjonės išgirsti komisijos atsaką į jo pasiūlymus. Aš manau, kad e, tai nebūtų teisinga, jeigu mes pradėtume bejoti teisės aktais, kuriais vadovavomės dabar ir lauktume, kol bus paskelbti vidutinės trukmės laikotarpio rezultatai. Komisija irgi apie tai diskutuoja. Mes labai atvirai kalbam apie tai, kaip programos turi būti įgyvendinamos ir manome, kad turime rasti sprendimą, o ne problemą naują sukurti. Be to matome, kad vertinimas yra viso projekto ciklo dalis. E, vertinimas e, neapima, ne, nepasiekia reikiamo matmens, jeigu mes nesukursime esminės e, ilgalaikės priemonės, kuri leis padėti besivystančiam šalims. Aš norėčiau tik, norėjau tik pridurti keletą politinių argumentų, pamastymų prie to, ką ponas Gaimišel jau išsakė. Ir e, dabar norėčiau sužinoti, ką komisija mano. Gal komisija galėtų atsakyti į mano klausimą. Ar tai yra Baroso komisijos bendrai nuomonė, e, kuris, e, kai, kai sakoma, kad mm, negalima atsisakyti to, kas yra padaroma ir tęsti reikia tai, kas yra padaryta, man atrodo, tai yra visai priimtina. Visiškai nepriimtina būtų tai, ką teigia e, generalinis direktorius ir kam pritarė komisaras Piebalgs. Aš susitikau su ponu Piebalgs ir su juo kalbėjausi apie tai. Tai yra labai politinis klausimas ir jeigu jis parems mūsų poziciją, tai tada mes galėsime sutelkti jėgas ir propaguoti demokratinės teisės. Um, žiūrint į tai, atsižvelgiant į tai, kas atsitiks su DCI. Labai ačiū. Martin Pennington. Uh, thank you, Madam Chair. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik patvirtinsiu tai, ką, ką tik paminėjo ponas G. Mitchell. Komisija pateikė dviejų rūšių pasiūlymus. Pirmiausia, kalbam apie Lisabono sutarties 290 straipsnį gyventinimą, o kitas apie 291 straipsnį gyventinimą. Ponas Mitchell kalbėjo apie tai, kad komitetas nuolat reikalaudavo anksčiau, kad Europos komisija laikytųsi DCI sąlygų. Ir parlamentas yra priemęs atitinkamų rezoliucijų. Kaip žinote, į tai reikia atsižvelgti, kai teigiame pasiūlymus dėl to, kaip DCI priemonės turi būti pakeistos. Vidutinės trukmės laikotarpių peržiūrint tokius vystimosi bendradarbiavimo instrumentus, mes stengsime atsižvelgti į visus parlamento e, išdėstytus susirūpinimus. Diskusija, kuri ką tik įvyko dėl e, demokratinės parlamentinės kontrolės ir diskusijos dėl vidutinės trukmės e, laikotarpio strateginių dokumentų peržiūros, tik rodo, kad čia vyksta labai aktyvus dialogas ir Europos komisija nori išgirsti e, tai, ką sako parlamentas ir išklausyti visų pasiūlymų dėl kiekvienos šalies. Mes pasirūpinsime, kad į parlamento pasiūlymus būtų atsižvelgta. Aš nemanau, kad čia yra e, kalbamasi negirdint vieniems kitų. Paprasčiausiai dabar ir e, turime suprasti, kad reikia tęsti diskusijas dėl komisijos pateiktų pasiūlymų. Manome, jog yra svarbu e, automatinio suderinimo principo laikytis. Manome, jog komitologijos sistema, pagal kurią yra kiekvienais metais pateikiama daugybė pasiūlymų, turėtų būti ir toliau sklandžiai taikoma. Ir bet koks nukrypimas nuo automatinio suderinimo principo e, komitologijos procedūrą taikyti apsunkintų galimybės. Aš esu tikras, kad apie tai bus toliau diskutuojama. Mūsų nuomonė šis klausimas yra horizontalaus pobūdžio Jis yra susijęs su parlamento įgaliojimais numatytais Lisabono sutartyje. Be vėjonės, aš dabar negaliu atsakyti ponui Görensui dėl pasiūlymo su ponu Pybalksu plačiau apie tai pasikalbėti, bet aš galiu perduoti jūsų tą prašymą gerbiamam komisarui ir pabandyti e, ir pabandyčiau tada jums atsak, pasakyti, ką, kaip jis e, atsakė jeigu to komitetas nori. Ačiū. Merci beaucoup. Do... Ačiū. Kągi, atsižvelginti tai, kiek mažai laiko skirta šiam klausimui, turiu pasakyti, kad iki 12 penktadienio, iki 14 penktadienio valandos, tai yra gegužės 14 dieną, reikia pateikti pakeitimus ir balsa, balsuojama bus birželio antrą dieną. Ponas Deva išėjo. Aš noriu štai ką pasakyti. Pats klausimas, kad Lisabono sutartis išplečia teisėkuros galimybės Tai yra tiesa, bet mūsų komitetas neturi tokių galimybių. Deleguotų, atveju, deleguotų aktų atveju, tai tada mes galėsime pasinaudoti tikrinimo, su, tikrinimo išlygos procedūra. Bet visą tai labai panašu į airių parlamentą, kai, imamas, kai ministerijos imama imasi savo veiksmų, išleidžia įsakymus, o parlamentas gali imti savo veiksmų. Jeigu mes teiksime rezoliucijas, tai faktiškai mes tada tik tai pagal a, sutartį perduosime viską komisijos, komisijai. Strategijinės programos ir rodiklių programos deleguotieji aktai visada yra suprantami bent taip. Yra veiklos programos ir įgyvendinimo priemonės. Jeigu mes galvojame, kad komisija deleguotų aktų atveju pažeidžia procedūrą, tai tada mes galime teikti rezoliuciją, tik tai ir nekavasieksime kažko daugiau. Aišku, diskusijos vis dar vyksta ir e, aš noriu išreikšti pasitenkinimą komisijos pastabomis ir tikiu, kad toliau vykstant diskusijoms mums pavyks susitarti. Tačiau noriu pastebėti, kad apskritai tai yra kaip biletas į vieną pusę. Ir iš savo pusės mes tikrai nenorėtume stabdyti visų procesų, užkirsti kelią sklandžiam administravimui. Nereikia galvoti, kad parlamentas tai yra tik parlamentas, nes mes Be kita, ko dalyvaujame teisė kuros darbe, todėl aš manau, kad diskusijos, kurios jau vyko ir kurios vyks, turi būti tęsiamos. Diskusijos tikrai turi būti tęsiamos ir plėtojamos kuo anksčiau, netidedant jų vėlesniam laikui. Pone Deva. Ar aš teisingai suprantu, kad komisija nuoširdžiai aiškina savo tikslus, būtent, kad nori pasidalyti galiomis su parlamentu ir tapti demokratiškai labiau atskaitinga, užuot likusi neišrinkta demokratiniu būdu ir neatskaitinga. O mes būtume tarsi tą priemonę, kurį padėtume sustiprinti komisijos skaidrumą. Jeigu komisija iš tiesų taip mano, tada galime daryti prielaidą, kad komisija neprieštaraus šalių strateginių programų pavirtimui, priskirimui deleguotojų aktų grupiai. Bet jeigu ji taip nepasielgs, tai tada galima suabejoti komisijos nuoširdumu, stiprinti demokratinę atskaitomybę. Taigi nežinau, ar aš tik kokiu atveju aš esu teisus. Ačiū, panas Berman. Berna. Mūsų socialistų grupė visiškai pritarė ponui Mitchell ir tam, kad parlamento prerogatyvos neturėtų būti naikinamos esant šioms naujoms aplinkybėms. Lisabonos sutartis iš tiesų siekia visai kitų tikslų ir būtent jos siekis sustiprinti demokratiją. Ir negalima dabar per užpakalinės duris e, primesti priemonių, kurios kaip tik pakirstų demokratijos plėtotą tolesnę. Aš gal kiek per vėlai prisijungiau, todėl negalėčiau daugiau ką nors pasakyti šią temą. Ačiū. Pone Keliai. Taip, protokolai Tiesiog pasakysiu, kad mes e, būtent tokį požiūrį ir remiame ir kai kovojame dėl Lisabonos sutarties, tai vienas iš svarbiausių dalykų mums ten buvo demokratėjimo procesas, mes norime, kad Europa būtų demokratiškesnė, e, bet komisija ir taryba taip pat kovojo už Lisabonos sutartį, bent jau dauguma iš jų e, ir ko gero jie dabar taip pat prisimena, ką jie sakė žmonėms, kuomet buvo rengiamasi balsuoti dėl referendumų ar ratifikavimo. Aš manau, kad parlamentas turi teisę reikalauti savo galių. Pirmininkė, gal dar turėtume išklausyti pono Penningtono, nes iš tiesų labai aiškaus atsakymą iš jūsų į tuos svarbius klausimus nelabai išgirdau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsakydamas ponui Dėvai, turėčiau pasakyti, kad e, darbo grupėse valandų valandas esu praleidęs, analizuodamas strategiją. Manau, kad tarp komisijos ir parlamento vyksta gyvybingas, gyvas dialogas. E, problema čia yra, kaip mums e, teisingai teisiškai įgyvendinti Lisabono sutartį ir čia mūsų teisės tarnyba turės užimti tam tikrą poziciją. E, žvelgiant į vystimosi programas, aš e, jaučiu, kad taip, komisija yra matoma, darbo grupėse tikrai daug laiko esu praleidęs, e, tas dialogas vyksta iš tikrųjų. Na, o dabar kalbame apie tai, kaip teisiškai, teisingai įgyvendinti Lisabono sutartį. Ponas Mitchell. Pirmininkė, prabėgomis pasakysiu, kad e, mano šalyje įvyko du referendumai dėl Lisabonos sutarties ir iš tikrųjų vienas iš argumentų, kurį mes naudojame, buvo tas, kad Lisabonos sutartis turi demokratizuoti ES. E, apie teisės tarnybas kalbant, mes taip pat turime teisinę e, tarnybą, jaučiame, kad mūsų teisinės pagrindas mūsų argumentams paremti yra solidus. E, ir aš labai džiaugiuosi, kad e, mūsų nuomonėje pritarė visas e, svarbiausias politinės frakcijos. Problema 2,5 metų buvo, kad mes vystomąją paramą šiek tiek buvome sustabdę, nes 3, 13 skirtingų reglamentų buvo bandoma sujungti į vieną. Na, o dabar Svarbiausia dalis yra, kurie dalykai pateks į deleguotų aktų reglamentavimo sritį. Much, Mitchell, very... Dėkuoju ponui Mitchellui už gerą pranešimą. Balsuosime 18 val. taigi dar 15 minučių pertraukai prašom sugrįžti 6 valandą. Mes prižadėjome, kad anksčiau negu 6 balsuoti nepradėsime, toks buvo mūsų susitarimas. Tiens, on va tiens parole.

Nous allons commencer la session des votes et on va commencer par tester le fonctionnement des machines. Kolegos, jau pradėkim. Pastikrinkim, ar veikia uh, balsavimo aparatai. Taigi dabar išbandome. Bandymas. Pradedame balsuoti. Bandome, ar veikia aparatai. Bandome balsuoti. Puiku. Visi balsavote? Baigėme balsuoti. Veikia. Donc nous votons en premier sur euh, Taigi dabar balsuosime dėl nuomonės e, dėl Afganistano. Bet yra problema. Ar visi turit kortelę? Ir net ir ponas Dieva. <laughs> Tada pradedam balsuoti dėl Afganistano ir nesinaudosime e, aparatais, kelsim rankas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Balsuojame grupę už 6, 7, 8, 9. Iki pat 11 siūloma. Iki 9 už visus iš karto. Nuo, 7, nuo 5 iki 9. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Pakeitimas žodžiu, dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 12 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 13 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Mm, balsuojame dėl visos nuomonės. Tikriname balsavimą dėl 13 pakeitimo elektroniškai. Balsuojame. Ar jau visi balsavote? Tada balsuoti baigiame. Bon. D'accord. Il faut le... On va l'ajouter. Le, bon, le vote est ouvert. Balsuojame. Dar kartą. Pirmą kartą balsuojame aparatais, todėl iš naujo reikia balsuoti. Baigėme balsuoti. Aha. C'est rejeté. Atmesta. Tryliktas pakeitimas. Atmestas. O dabar balsuojame dėl visos nuomonės bendrai. Kas už? Kas prieš? susilaiko, nuomonė priimta. Ensuite, nous avons la position de l'Union européenne. Toliau Europos parlamento pozicija dėl Toronto e, didžiojo 20 susitikimo. E, teikiamas klausimas žodžiu komisijai. Pirmas pakeitimas. Elektroniškai balsuojame. Pradedame balsuoti. Visi balsavote jau. Baigiu balsavimą. Priimta. Antras pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Trečias pakeitimas. Dalimis. Balsuojame pirmą dalis. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis. Balsuojame. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Ir dabar balsuojam dėl viso teksto su pakeitimais. Balsuojame. Ar jau visi balsavote? Baigiame. Priimta. sur la résolution G20. Balsuojame dėl e, G20 rezoliucijos. Dėl G20 rezoliucijos balsuojame. Pirmininkė atsiprašo, negerą dokumentą pasižiūrėjo.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 13 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Pirma dalis. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. 14 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Pirma dalis. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. Atsiprašo pirmininkė, atmesta iš tiesų buvo. 15. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Ja, blok. No. Amandmas 16. 16 pakeitimas. Balsavimas dalimis dėl pirmos dalies. Balsuojame. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 17, 18, 19 balsuojame iš karto už visus. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 20. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 21. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 22 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti atmesta. 23. Balsuojame. Visi balsavote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 20. E, penktas dėl dviejų dalių, pirma dalis. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigėme. Priimta. Devintas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Dešimtas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Vienuoliktas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Dėl viso kito balsuojam iš karto? Ne. 26 pakeitimas atskirai. Balsuojame. Nuo 26 iki 4 balsuojame. Iš karto. Dėl visų. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Penktas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavot? Baigiame. Priimta. Septintas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Dėl viso teksto balsuojame su pakeitimais. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 27 balsavo. C'est ça.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 Ar galime balsuoti už pirmą, antrą, trečią pakeitimus kartu? Elektroniniu būdu balsuojame dėl pirmų trijų pakeitimų. Ar visi balsavo? Baigtas balsavimas. Patvirtinti pakeitimai. Kągi, pabandysim supaprastinti savo darbą. Penkta dalis, balsavimas dalimis, pirma dalis už, prieš, patvirtinta, antra dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penkta dalis, balsavimas dalimis, pirma dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta, antra dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Galime balsuoti kartu už visą. Taip, iki pat pabaigos galime balsuoti už visus, už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar dėl visos rezoliucijos už, prieš, patvirtinta. Kągi, o dabar dėl pono Kašmano pranešimo. Šešėliniai pranešėjai paprašė galimybės pasisakyti. Suteiksiu jums tą galimybę. Pusantros minutės. Leonidas Donskis now, uh, Norėčiau tik atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad kol kas pakankamo dėmesio nesugebėjome skirti e, Centriniai Azijai. Ten ne tik labai prasta padėtis, bet kai kurios šalis, Uzbekistanas, Kirgistanas dažnai priartėja prie humanitarinės katastrofos slengščio, tad mes turėtume truputį išplėsti savo horizontą. Ir netgi jeigu žiūrėsime į Europą, tokios šalis kaip Moldova galbūt nepatenka į mažiausiai išsivyščiusių šalių kategoriją, bet į besivystančių šalių kategorija tikrai patenka. Todėl mes komitete galbūt e, galėtume pabrėžti, kad mums reikia platesnės perspektyvos, kai kalbame apie problematiškiausias e, ir nestabiliausias šalis. No. Ačiū, nu kągi, balsuosime elektroniniu būdu. 28 pakeitimas. Balsuojam. Ar visi balsavote? Atmesta. 29 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 30. Balsuojam. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Inta pirmasis pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Inta 2 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas Ar visi balsavote, klausė pirmininkė. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 303 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas kompromisinis balsavimas dalimis dėl pirmos dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėl antros dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 pakeitimas. Balsuokim. Ne, pirmininkė pasitaiso. Jisai atmestas, nes kompromisinė pritarta. Toliau, kompromisinis aštuntas. Taip, 32 pakeitimas atkrenta. Ar visiems aišku, 32 atkrenta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pradėkime už pirmą dalį balsuot. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antra dalis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 34 atkrenta, 35 pakeitimas. Taip pat atkrenta, 36 pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37 pakeitimas. Balsuokime dėl jų. Balsavimas baigtas. Atmesta. 38 pakeitimas. Ir 39 dėl jų kartų balsuokime dabar. Balsavimas dėl 38 ir 39. Balsavimas baigtas. Atmesta. Inta 14 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 40 pakeitimas. Prabalsuokim. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 41, 42, 43 pakeitimai. Dėl jų balsuojame dabar. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisinis devintas pakeitimas. Balsuokim. Balsavimas baigtas. Patvirtinti. Kešim penktas pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 46. Balsuokim. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 47 pakeitimas. Balsakime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 48. Balsuojama dalimis. Pirmiausia, už pirmą dalį balsuokite. Ar visi balsavo? Baigime balsavimą. Patvirtinta. Antra dalis. Balsakime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penkisdešimtas. 52. Ar visi balsavote? 52. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas? Atmesta. Penkiasdešimt trečias pakeitimas. Balsuokime. Pirmininkė, jei neklystu, mes nebalsavome dėl penkto kompromisinio. Taip, taip, aš norėjau pirmininkę tą ir pasiūlyti. Penkiasdešimt trečias. Balsuokime. Balsavimas baigtas. atmesta. Penkiasdešimt ketvirtas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 55. Balsuokim. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 56 pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 57. Balsavimas baigtas. Atmestas. 58. Balsuokim. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 59. Patvirtintas. 58 patvirtintas, sako pirmininkė, 59 Balsa, balsuokime. Balsavimas baigtas. Ar visi balsavote, klausė pirmininkė? Balsavimas baigtas. Atkrenta. 60 pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 61 pakeitimas. Balsuokite. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 62. Ar visi balsavote? Patvirtintas. 11 kompromisinis. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 63, 4, 5 atkrenta, 66. Dėl jo balsuokime. Balsavimas baigtas. Atkrenta. Patvirtintas. 12 kompromisinis. Balsavome dėl 12. Prašom balsuoti. Visi balsavo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 60. 70. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atkrenta. 71. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Inta trečiasis. Balsuojame. 71 pritarėme, o dabar imta 3, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Imta 4 pakeitimas. Prašome balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame pritarta. Inta 5. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Inta 6. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Inta 7. Balsuojame. Visi balsavo, balsuoti baigiame. Atmesta. Inta 8. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Inta 9. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Inta 10. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Inta 11. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 72. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 73 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pereikime prie pakeitimo žodžių. Ne, 74. Balsuojame. Ar visi be balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 75. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis žodinis pakeitimas. Pane pirminkė, aš norėčiau šiek tiek paaiškinti kolegos vardu. Mes neturime problemų dėl globaliojo fondo, bet nenorėtume, kad jisai būtų kažkaip ribojamas. Tai vienintelė priežastis, kodėl mes prašome balsuoti atskirai. Taigi, mes balsuojame atskirai dalimis Pirmoji dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti pritartą. 76 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 13 kompromisinis. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 78. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 79. Balsuojame. Ar visi balsavo jau? Balsuoti baigiame. Atmesta. 80, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 81. Atskirom dalim už pirmą dalį balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmesta. 82. Balsuojame. Taip, čia dalimis reikėjo balsuoti dėl pirmosios balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta pirmajai daliai, antroji dalis balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta trečioji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ketvirtoji dalis. Balsuojame. Ar visi balsavo balsuoti baigiame? Pritarta. Dabar 83. Ar ne? Pradedame balsuoti. Balsuoti. Baigiame. Visi balsavote. Baigime balsuoti. Atmesta. Trečias pakeitimas žodžių. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas žodžių. Balsuojame. Ar visi balsavo balsuoti? Baigėme. Pritarta. Inta 13 pakeitimas, balsuojame. Ar visi balsavo, balsuoti baigiame. Pritarta. 84 balsuojame. Ar visi balsavo, balsuoti baigiame. Atmesta. 86, kas prašom balsuoti, balsuoti baigiame pritarta. 88 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 89 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 90. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Pritarta. 91. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 92. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Keturioliktasis kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 95. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 96 balsuokime. Baigiame. Buvo atmesta. 97 balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 98 balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Penkioliktasis kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 101 balsuokime. Ar visi balsavo balsuoti? Baigiame pritarta. 102. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Penktasis žodinis. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 103. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 104. Balsuoti baigiame. Pritarta. 105. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Pritarta. 106. Balsuokime. Balsuoti baigiame pritarta. Inta 12. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 107. Balsuokime. Ar visi balsavo balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar dėl konstatuojamosios dalies ketvirtas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Penktas ir šeštas drauge. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Septintas. Balsuokime. Ar visi balsavo balsuoti? Baigiame pritartą. Aštuntasis balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis kompromisinis. Balsuokime. Balsuoti baigiame. pritarta. Dešimtasis. Ir vienuoliktas drauge. Ne? Tik tai dešimtas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienuoliktas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Antrasis kompromisas. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tryliktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Keturioliktas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta 15. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Penktas kompromisas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Pritarta. 17 balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 18 balsuokime. Balsuoti baigiame. Pritarta. 19 balsuokime. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštasis kompromisas. Balsuokime. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 21 ir 22 drauge. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 23. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Pritarta. 24 balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 25 balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 26 balsuokime. Ar visi balsavote? 27. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar pereikime prie kitos dalies. Kartu už visus pakeitimus, jeigu sutinkate. Ne, dėl pirmojo. Šeštasis kuris apima ir antrą. Taigi balsuojame. Ne, ne antrasis. Pirmas ir šeštasis žodinis. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antrasis. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dėl nuomonės su visais pakeitimais prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Prieš visiems išsibėgiojant Norėčiau pateikti klausimą kitoms frakcijoms dėl PCD reformos, dėl kurios balsuosime po poro savaičių plenariniam posėdėje. Problema ta, kad mūsų pranešimas nebuvo vertinas kaip strateginis, todėl diskusijos nebus. Ir aš abejoju, ar kas nors gali būti labiau strategiška e, kaip e, vystimosi politikos įtraukimas į kitas politikos rytis. Jeigu visos politinės grupės sutinka, reikėtų paprašyti, kad pirmininkė e, per pirmininkų sueigą pareikalautų, kad šis pranešimas būtų traktuojamas kaip strateginis, kad plenariniam posėdį galėtume apie tai padiskutuoti. Jeigu visi sutiktų, siūlyčiau elgtis taip. Aš irgi turiu šiek tiek informacijos, kurios jūs gal pradžioje negirdėjote yra problemų dėl delegacijos į Palestiną. Ir aš paprašyčiau koordinatorių ir delegacijos narių pasilikti po posėdžio. Cashman, Ponas Kešman, Berman ir visi kiti. President. Pone pirmininkė, Aš žinau, su kokiais nuotykiais susidūrė mano kolega anksčiau. Aš tikiuosi, kad ir mano pranešimas dėl tūkstantmečio plėtros tikslų turėtų būti traktuojamas kaip strateginis. Jo negalima teikti tiesiai balsavimui. Jis per daug svarbus, kad aš dėl jo nediskutuotume. Aš prašyčiau, kad ir kitos frakcijos tam pritartų. Le secrétariat me rappelle qu'il faut insister sur ce point dans vos groupes politiques. E, sekretorė sako, kad jūs to turite reikalauti savo frakcijoje. Ponas Bermanas. Aš kalbu savo frakcijos vardu, kai prašau, kad e, kaip ir ponė Keller, norėčiau, kad mano pranešimas būtų strateginis. Manau, kad pono Pešmano reikalavimas irgi turėtų būti paremtas. Ponas Görins, aš kalbu savo frakcijos vardu ir galiu pasakyti, kad pritarėme pranešėjos ir pono Kešmano nuomonėje.